Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Labas rytas, kolegos, labai malonu, kad taip gausiai susirinkote. Taigi tikrai matau, kad yra kvorumas šios dienos balsavimams. Na, Tam, kad galėtume balsuoti, reikia balsamo kortelės, bet man pačiam taip pat. Na, nepasisekė kas, tam, kas pamiršo kortelę, bet tikiuosi, kad daugumai taip neatsitiko, turite ją su savimi. Taigi, perkime prie balsavimo dėl Alois Peterlio pranešimo dėl komisijos komunikato kova su vežiu Europos partnerystė. Turime balsamą sąrašą. 31 pakeitimas, pirmasis, jis identiškas su 32. Kas už? Dėkoju prieš, susilaikiusiai, primta. I32, kas už, prieš, susilaikiusiai primta, identiškas 33-34, kas už, prieš, susilaikiusiai primta, 35, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 36, nebereikia, 37, kas už, Kokius prieš, susilaikys 38 ir 42 pakeitimai yra identiški, kas už. Už prieš susilaikė primda. 29. Už prieš susilaikysi primta. 40. Kas už? Prieš susilaikė primta. Įtra 3 už, prieš, susilaikė priimta. 41. Kas už? Prieš, susilaikysiai priimta. Toliau. Keturiasdešimt ketvirtas. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 46. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. Įtrė 11, kas už, prieš, susilaikiusiai, priimta. 47, kas už, prieš, susilaikiusiai, priimta. 48, kas už, prieš, susilaikiusiai, priimta. 49, kas už, prieš, susilaikiusiai, priimta. 50. Pranešėjas, atrodo, norėtų kažką pasakyti. Kai pranešėjas yra prieš, galiu jums išduoti. Taigi, kas už 50. Pakeitimą, kas už, prieš, susilaikysi, primta. 51. Ir pranešėjas turi žodinį pakeitimą. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 52 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Į 36 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Į 39 kas už, prieš, susilaikiusiai taip pat primta. Toliau. Kompromisinis pakeitimas. Pirmas. Kas už? Prieš. Sulaikiusiai primta. Toliau. 56. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 57. Su pranešė žodinį pakeitimą. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 58. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 59. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Taip pat primta. 60. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Primta. Toliau. Moterų komiteto pakeitimas. Pirmasis, balsamis atskirai, pirmoji dalis, kas už, prieš, sulaikiusiai primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Trečioji dalis, nebereikia. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikysi primta. 64. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. 56. Atsiprašau, 65. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. Įtra 4. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. Įtra 5. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. 66. Kas už? prieš, sulaikiusi primti. 67. Kas už? Prieš, sulaikiusi primti. 68. Kas už? Prieš, susilaikiusi primti. Eitre 14. Kas už? Prieš, susilaikiusi atmesta. 69. Kas už? Prieš, susilaikiusiai primta. Toliau. Į 30. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Moterų komitetas 7 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 70. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 71. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 72. Kas už? prieš, susilaikiusi, primta. 73. Kas už? Prieš, susilaikiusi, primta. Į 312 balsamas atskirai, pirmoji dalis, kas už? Prieš, susilaikiusiai, atmesta. Antroji dalis, kas už? Prieš, susilaikiusi primta. E313, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Moterų komiteto aštuntas pakeitimas dviem dalim, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 74 pranešė žodinį pakeitimą, kas už, prieš, susilaikysi įprimta. Įtre 15 nebereikia, 75 kas už, prieš, susilaikysi įprimta. Įtre 17 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikysiai primta. 76, kas už, prieš, susilaikysiai primta. Trečias kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiai primta. 79, kas už, prieš, susilaikysiai primta. 80, kas už prieš, susilaikysi primta. Dėl 81 nebereikia. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysi primta. Moterų komiteto A pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysi primta. Antras pakeitimas, kas už, prieš susilaikysiai primta. Pane Pavanova, mes patvirtinome daug jūsų pakeitimų, taigi matote, nėra prieš jūs jokių veiksmų. Į 3B. Prieš susilaikiusiai atmesta. Moterų komiteto D. Už prieš susilaikiusiai primta. Fron E, 4, kas už, prieš, <laughs> susilaikiusiai, primta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. FMF. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Septintas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. Aštuntas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Kągi. 10 ir 11 pakeitimai, jie identiški, balsuosime atskirai kaip prašė SND, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Keturioliktas, kas už prieš, susilaikiusiai primta. 15 ir FMJ yra identiški bendrai, kas už šios pakeitimus prieš, susilaikiusiai primta. 16 kas už prieš, susilaikiusiai primta. 17 ir FMG yra identiški, kas už prieš, susilaikiusiai primta. 18 ir FMK yra identiški, kas už juos. Prieš susilaikysi atmestą. 19 FML identiški, kas už juos. Prieš susilaikysi atmestą. FEM M, kas už. Prieš susilaikys atmesta. Fem N. Kas už? Prieš susilaikysiai atmesta. 20. Kas už? Prieš susilaikysiai priimta. 21. Kas už? Prieš susilaikysiai atmesta. 22, 23 identiški, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Fem į. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 24-25 yra identiški, kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 26 kas už? Prieš susilaikiusiai taip pat primta. 27 kas už? prieš, susilaikiusiai primta. 28. Kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 29. Kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 30. Kas už, prieš, susilaikiusiai taip pat primta. Kągi. Pereikime prie galutinio balsavimo elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Įtikinantis rezultatas 56 balsai, 56 už, nieks nesulaikė, nieks nebalsavo prieš. Sveikinu pranešėją Alies Peterlį ir linkiu daug sėkmės kovojant su e, vėžiu Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Na, žinau, kad Alispetėlė šioje srityje dirba tikrai labai energingai. Dėkoju, sveikinu Jūs ir visus, kurie Jums talkininkavo, įskaitant ir sekretariatą. Kągi, nuo vėžio pereikime prie Baltijos jūros regiono. Ir Ana Rosbach pranešė norėtų pasisakyti, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kaip tikriausiai jau matėte, kai kurios pranešimus išleidau ir paaiškinsiu, kodėl. Pradėsiu nuo antro pakeitimo. Na, būtų neblogai, norėtųsi. Jeigu paskutinėme sakinėje išbrauktume menkia. Nes tik tais dėl vienos žuvies Baltijos jūroje yra problemų. O šiaip kaip ir sutinku su pakeitimu, tačiau norėčiau, kad būtų išbraukti paskutiniai žodžiai. Tai yra, kad pavyz... menkė kaip pavyzdys būtų išbraukta. O šiaip tai tikrai labai pritariu pakeitimai. Toliau, 13 pakeitimas. Na, aš čia kaip ir nieko, čia nieko nerašiau, nes pirmiausia noriu išsiaiškinti, ar reikia palikti žodį Rusija šiame pakeitime, bet tai atrodo reikia padaryti, nes e, ankstesnėje rezoliucijoje pavadinime buvo žodis Rusija ir todėl sutinku su šiuo pakeitimu. Taigi čia taip pat reikėtų dėti pliusiuką. 16 pakeitimas. Čia kalba eina apie valymo priemonės, žodinis pakeitimas ir tikrai jį labai palaikau. Na ir galiausiai 18 pakeitimas, dėl kurio taip pat buvo, buvo iš pradžių neapsisprendusi. Ir norėčiau čia trumpai papildyti. Tiesą sakant, ES vadovaujamasi principu e, per šies moka. Na, Ir tiesą sakant, didžiausias teršėjas Baltijos jūros regione yra Rusija. Todėl m, mm, galbūt galima būtų kaip nors papildyti 18 pakeitimą, pagalvoti, kaip įtraukti tą principą teršėjas moka į šį pakeitimą, turint galvo, kad teršėjas yra Rusija. Štai tiek iš mano pusės. Sako, dėkoju pirmininkas. Na, tiesą sakant, balsavimo metu labai sunku pagalvoti, kaip čia, ką nors dar pridurti, jūs turėtume suformuoluoti konkretų žodinį pakeitimą, kurio atrodo neturite. Bet mintis kaip ir nebloga. Bet ją dabar labai jau sudėtinga būtų įtraukti šią rezoliuciją. Kaip ten bebūtų, išklausime žodinius paaiškinimus. Antrojame pakeitime bus išbraukta menkė, nes Baltijos jūroje yra ir kitų žuvų, ne vien tik tais menkės. Boguslav, Boguslavas Sonikas, kai tikrai yra daugiau menkių negu vien tik tai. Tai yra daugiau žuvų, ne vien tik menkis. Balsuokime. Antrasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. Trečias pakeitimas, kas už? prieš, susilaikysiu primta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiu primta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiu atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiu primta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiu primta. Aštuntas pakeitimas, kas už prieš, susilaikiusiai primta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Dešimtas pakeitimas. Dėl pirmosios dalies tik tais balsuosime, nes antroji dalis atsimta. Taigi pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 13. Kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 14. Kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 16. Su žodiniu pakeitimu, kas už, atsiprašau, čia buvo pirma 15. Pirma 15. Kas už? Pri... Dar kartą pakartoju 15. Kas už? prieš susilaikysiai primta. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 15 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Vis dėlto gan aiškus rezultatas primta. 16 su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikiusiai primta. 17 kas už prieš, susilaikiusi priimta 18, kas už, prieš, susilaikiusi priimta 19, kas už, prieš, susilaikiusi priimta. Kągi, galutinis balsavimas elektroniniu būdu balsuokime. Balsavimas baigtas. Kągi, irgi Įspūdingas rezultatas, 54 už, nieks neprieš, sveikinu pranešėją, e, kuri gyvena prie Baltosios jūros ir rūpinasi, kad jūra ir toliau išliktų švari. Pažadam, pažadat, puiku. O mes padėsime. Kągi, kitas balsavimas dėl 11 darbo atvirkės punkto koslo dujaus programa. Berichterstatterin. Pranešė Antonija Parvanova. Guten Morgen. Ar norėtumėte tarti žodį? Ačiū pirmininkė. Aš tik tai norėčiau padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už pagalbą, kurie man suteikė rengiant šį pirmąjį pranešimą Aš norėjau pakartoti pono Peterlis sėkmę šiame komitete, tačiau galbūt nebūtinai man tai pavyks. Norėčiau padėkoti taip pat ir kolegoms iš žaliųjų frakcijos, labai pritariu jų idėjoms. Mes nesutarėme kai kuriais klausimais, todėl parengėme kompromisinius pakeitimus dėl 20 milijonų eurų tvarkyti brandolinėms atliekoms. Tai yra labai svarbus klausimas visoms frakcijoms, tačiau visiškai šio klausimu susitarti nesugebėjome, tačiau tikiuosi, kad balsuodami mes primsime tinkamiausią ir protingiausią sprendimą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pone Parvanovai, iš tikrųjų tiesa visą laiką išaiškėjo balsuojant ir mes tą tiesą greitai surasime. Taigi pradėkime balsuoti. 33 pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 34, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 11, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, <clears throat> prieš, susilaiko pritarta. 35 kas už, tai yra atkrinta ši pataisa, pirmininkas pasitaiso. Balsuokime už 12, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 37, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmose eilėse vyksta linksmas pokalbis italų kalba, kurios aš nesuprantu. Būtų įdomu sužinoti, apie ką kolegos kalba. 13 pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 38 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 14 kas už, prieš susilaiko atmesta. 39 kas už, prieš susilaiko pritarta, 40 kas už, prieš susilaiko pritarta. Norime pasitikslinti dėl 40-osios, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Balsavimo rezultatą pirmininkas atspėjo teisingai. Nedidelė balsų pertvara pritarta. 41 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 42 atkrinta, 15 taip pat, 16 kas už, prieš susilaiko pritarta, pirmoji kas už, prieš susilaiko pritarta, antroji kas už, prieš susilaiko pritarta, 17 kas už, prieš susilaiko atmesta. 18, kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečioji, kas už, prieš susilaiko pritarta. 19, kas už, prieš susilaiko pritarta. 20, kas už, prieš susilaiko atmesta. Balsuokime dėl ketvirtosios pataisos. Balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 22 pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktoji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 23. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dvidešimt septintoji už likusią teksto dalį, kas už prieš susilaiko atmesta. 28 kas už. Dabar balsuokime dėl 25-osios, mm, už likusią teksto dalį, kas už prieš susilaiko atmesta Atmesta. 26 pataisa atkrinta. Šeštoji kas už. Prieš susilaiko pritarta. 29 ir 30 yra identiškos. Kas už šias abi pataisas, kas prieš susilaiko atmesta. Septintoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. 31, kas už, prieš susilaiko pritarta. 8, kas už, prieš susilaiko taip pat pritarta. 9, kas už, prieš susilaiko pritarta. 10, kas už prieš susilaiko pritarta. 32 kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar skelbiu galutinį balsavimą elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. didelę balsų daugumą, 47 balsais už, 7 prieš, vienam balsui susilaikis. Pranešimas dėl kozlo dujaus brandolinės jėgainės yra priimtas, pakankamai sudėtinga tema. Dabar pereikime prie 12 darbo tvarkės punkto. Nauji maisto produktai. Pranešėja Kartika Liotar. Svarstome rekomendaciją antrajam svarstymui, tiksliau aptarėme ir suteiksiu žodį ponė Liotar. Um, ja, beste allemaal. Dėkuoju, pirmininkė. Labas rytas visiems, iš tiesų nenoriu uh, bereikalo švaistyti laiką. Šis klausimas buvo pirmojo svarstymo metu, buvo patvirtintas didžiaja dauguma. 658 balsai e, balsavo už, 11 prieš, 11 susilaikė. Ir mūsų pozicija buvo tokia, kad e, tekstas turėtų būti e, toks, kaip ir siūlė Europos parlamentas. Dabartinio darbo tikslas dėl tų naujų maisto produktų yra užtikrinti e, naujų e, produktų, kurie patenka į rinką saugą, kad nekiltų rizika nei žmonėms, nei aplinkai. Taigi nauji maisto produktai yra tokie produktai, kurie yra pagaminti naudojant naujas technologijas. Ir E, kurie nebuvo pateikti į rinką iki 97 metų gegužės 15 dienos. Tarkim, tai produktai, kurie panau, pagaminti panaudojant nano medžiagas. Tokie nauji produktai turėtų būti saugus naudoti ir dėl tos priežasties reikia atlikti mokslinį e, tokių produktų įvertinimą. EFSA e, turėtų numatyti tam tikrus rizikos reikalavimus. Ir prieš pateikiant e, maisto produktus rinkai, jie turėtų būti patikrinti. Ir tarkim, jeigu maisto produktai yra pagaminti su nanotehnologijomis, tada jiems turi būti pardavimui išduotas iš ankstinis leidimas. Dabar dėl šio teisės akto apriepties. Europos parlamentas pateikė savo nuomonę dėl šio pranešimo, taip pat ankstesnėse rezoliucijose, dėl pavyzdžiui, jautinos iš klonuotų gyvūnų pateikimo rinkai. Šiuo, klau, šiuo atveju labai svarbus ne tik tai e, žmogau, e, žmogaus veikatos aspektas, tačiau kyla ir kit, kitos e, problemos susijusios su gyvūnų klonavimu, pavyzdžiui, etiniai klausimai gyvūnų gerovė ir panašiai. Europos parlamentas laikosi nuomonės, kad E, Europos, Europos parlamento nuomonė nebuvo pakankamai atsižvelgta ir dėl tos priežasties Europos parlamentas mano, kad reikalingas atskiras teisės aktas reglamentuojantis klonuotus gyvūnus ir pastariai neturėtų būti traukti į naujų maisto produktų teisės aktą. Dėl tos priežasties mes manome, kad e, iš tiesų e, reikia organizuoti išsames diskusijas šio klausimu ir klonuoti gyvūnai neturėtų būti įtraukti į šio teisės akto e, taikymo sritį. Taryba šiek tiek žengė žingsnį link Europos parlamento pozicijos. Pavyzdžiui, buvo patvirtinta nano medžiagų apibrieštis, taip pat tradicinės, tradiciniai E, maisto produktai. Deja, dėl klonavimo klausimo nebuvo pasiektas kompromisas. Jeigu pažvelgsite tarybos e, bendrą poziciją ir palyginsite ją su Europos parlamento pozicija, tai pamatysite. Tikiuosi, kad bus rastas priimtinas e, sprendimas visiems. Na, naujai komisijai mes dar neuždavėme klausimo. Žinau, kad e, komisijos, e, komisija greitai pateiks e, pasiūlymus dėl taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas gyvūnų klonavimas. Tad dar kartą norėčiau paraginti komisiją, kad tos taisyklės būtų parengtos laiku. Dabar dėl nanotehnologijų. Europos parlamentas bei taryba e, sugebėjo suderinti e, pozicijas dėl, pavyzdžiui, nanomedžiagų apibriešties patvirtinimo. Nanomedžiagos e, plėtojasi labai greitai ir dėl tos priežasties ateityje turėtų būti numatyta galimybė atnaujinti šią apibriežtį atsižvelgiant į mokslinius įrodymus. Toliau dėl ženklinimo tokių nanomedžiagų. Jie, jie, etiketėse turėtų būti nurodoma, kad tai yra nauji maisto produktai. Netgi tada, kai į, į produktą įeina nanotehnologijos, jos turėtų būti nurodytos etiketėje. Toliau, kalbant apie, pavyzdžiui, tokius dalykus kaip e, vaisiai, kurie importuojami iš, ne iš ES, jiems turėtų būti taikoma supaprastinta leidimų išdavimo procedūra, siekiant užtikrinti atsakamumą. Komisija taip pat žengė, atsiprašau, taryba taip pat žengė žingsnį e, link Europos parlamento ir dėl e, bandymų su gyvūnais. Mes pareiškime, kad iš tiesų E, bandymai su gyvūnais turėtų būti atliekami tik tada, kai nėra jokių kitų alternatyvų. Taigi tiek būtų esminių dalykų, kuriuos mes turėtumėm išanalizuoti. Tikiuosi, kad mes galėsime greitai pasiekti susitarimą. Ačiū. Ja, vielen Dank an die Berichterstatterin. Ačiū pranešėjai. Už šios pakankamai plačios apimties temos pristatymą pasiūlymas neįtraukti į reglamento apriepti klonuotos mėsos, klonuotų gyvūnų mėsos ir išsamei aptarti nano technologijų problematiką. Daug kolegų nori pasisakyti šiais klausimais. Pirmoji kalbė šešėlį pranešėja ponė Pilar Ajūza. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Šis pasiūlymas yra svarbus siekiant užtikrinti maisto produktų saugumą, tačiau jis taip pat svarbus ir pramonės atstovams, ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nano medžiagų naudojimo klausimą reikia rimtai apsvarstyti. Reikia pasitelkti mokslininkų išvadas šiuo klausimu. Aš manau, kad dabar vykstanti diskusija dėl e, klonuotos gyvūnų mėsos naudojimo yra veikiau ideologinė, nes e, in vitro jau yra klonuojama 26 e, metus gyvūnai. Dėl to maisto grandinė niekad problemų nekilo. Maisto saugos agentūra, kalbant apie gyvūnų klonavimą, daugiausiai dėmesio atkreipė, dėme, daugiausiai dėmesio atkreipė tik į gyvūnų sveikatą, teikdama, kad vartojimui jų mėsa nėra pavojinga. Klonuoti gyvūnai gyvena trumpiau tačiau e, maisto vartojimo atžvilgių jokių grėsmių nekyla. Aišku, galima būtų uždrausti vartoti klonuotą, klonuotų gyvūnų mėsą, tačiau tokiu atveju parlamentas galėtų teikti savo pasiūlymą savo vardu proceso mes tačiau, teisėkuros proceso sulaikyti negalime, nes e, pramoniai šis teisės aktas yra reikalingas. Esame anksčiau prieėmę atitinkamus teisės aktus, kurie uždraudžia vykdyti tam tikrus naudotis tam tikrais klonavimo būdais, tačiau kitur pasaulyje tos technologijos yra naudojamos ir netgi jeigu mes uždraudžiame jas naudoti Europoje, tai jos yra naudojamos kitur ir trečiosios e, valstybės, kurios tokiu būdu gamina maisto produktus, gali juos eksportuoti į Europą ir mes negalime nei identifikuoti, nei kontroliuoti šių procesų atsakomumo procedūrų kitose valstybėse taip pat nėra. Taigi mes visiškai nieko negalėsime nei patikrinti, nei atsekti. Mano asmeninė nuomonė aš čia išsakiau, aš uždrauščiau e, pirmosios kartos klonuotų gyvūnų mėsą naudoti maisto produktuose, tačiau vėlesnių kartų ne. Taip pat mano pozicija yra tokia, kad galėtume teikti atskirą pasiūlymą ir aš kaip vartotoja daugiau dėmesio atkreipčiau į nano medžiagas, e, kurios yra naudojamos maisto produktuose, ypatingai jeigu nėra dėl jų mokslinių išvadų ir mažiau dėmesio skirčiau klonuotų gyvūnų mėsos vartojimui. Taigi tokia būtų mano nuomonė dėl šio teisės akto. Ir manau, kad dabartinė diskusija dėl klonuotų gyvūnų yra daugiausiai susijusi su etiniais aspektais ir su gyvūnų sveikatos aspektais. Tačiau e, tie motyvai neturėtų būti lemiami siekiant priimti arba nepriimti šio, šio teisės akto. Galėtume numatyti galimybę teikti atskirą pasiūlymą, komisaras galėtų užsakyti atinkamą mokslinę studiją ir tai būtų pats prasmingiausias sprendimas šiuo metu. Ačiū. Pirmininkas dėkoja, žodis Glenis Vilmat, prašau. Much, Chair. Dėkoju, pirmininkė. Mano frakcijos šešėlinė pranešėja negali dalyvauti posėdėje ir paprašė pasisakyti jos vardu. Mūsų frakcija, socialistų frakcija, nepatenkinta tarybos e, poziciją dėl tos priežasties, kad neatsižvelgta į Europos parlamento abejonės. Pavyzdžiui, dėl tų produktų, kurie gaminami iš klonuotų gyvūnų, jie neturėtų pati, būti įtraukti į taikymo sritį. Taip pat komisija turėtų pateikti naują teisės aktą, kad uždrausta būtų naudoti tokius produktus, gaminti kitiems produktams. Tačiau Pona Sabo norėtų pasiūlyti štai ką turėtų būti uždrausta naudoti tokius klonuotus gyvūnus produkcijai gaminti jau šiame e, teisės akte. Dabar dėl e, kitų draudimų turėtų būti draudžiama importuoti panašius e, produktus iš trečiųjų šalių. Taip pat norėtumėm sužinoti, ką komisija mano, pavyzdžiui, hormonų e, klausimu. Norėčiau e, pritarti poniai Liotard dėl tos priežasties, kad vėl ji sugražino pirmojo svarstymo daugelį pakei, pasiūlymų pakeitimų susijusių pavyzdžiui su ženklinimu nano medžiagų, taip pat ir tai, kad reikalinga atlikti rizikos įvertinimą ir tolesnį rinkos stebėjimą po to, kai produktas patenka, patenka į rinką. Uh, e, but, uh, Stas? Ačiū, Bartas. Ačiū pirmininkai, pirmiausia dėkuoju pranešėjai. Kaip ir per pirmąjį svarstymą nuveikė labai puikų darbą ir bendradarbiauti su jie buvo labai malonu. Tai parodo ir balsavimo rezultatai po pirmojo svarstymo parlamente su tarybos pozicija, tačiau mes nesutinkame, nesame jie patenkinti nepaisant to, kad e, taryba e, dėl kai kurių punktų atsižvelgia į parlamento poziciją, tačiau mūsų frakcijai svarbiausi klausimai tai yra gyvūnų klonavimas. Apie tai jau daug ir išsamei buvo kalbėta, lieka neįspręstas, mes palaikome ir toliau pranešėjos poziciją. Tai reiškia, mes pasisakome už klonuotų gyvūnų mėsos naudojimą maisto produktuose. Dėl nanotehnologijų mes pas, palaikome 81 pranešėjos pataisą. Taryba atsižvelgia į mūsų nuomonę, tai yra geras dalykas, veikintinas. Ir trečias aspektas yra genetiškai modifikuotų organizmų nuoroda maisto produktuose. Mes palaikome 82 pataisą, kurią teikia pranešė ir reiktų jai pritarti. Žaliųjų frakcijos nuomonė ir tokia, kad ji neteiks savų pakeitimų, o palaikys pranešėjos teikimas pataisas. Pirmininkas, leisime pasakyti kitiems kolegoms, Peter Lyze dabar. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad gyvūnų klonavimo tema yra svarbiausia, todėl reikia skirti jai daugiausiai dėmesio. Dėl kitų klausimų bendrai pozicijai būtų galima iš esmės pritarti, noriu atkreipti dėmesį į vieną man svarbų aspektą. Gyvūnai ir augalai yra veisiami vienais ar kitais būdais, tačiau kalbant apie gyvūnų apsaugą, jai galioja šiek tiek kitokios taisyklės nei augalų apsaugai. Siekiant užtikrinti augalų apsaugą, svarbu e, augalus apsaugoti nuo kenkėjų tam, kad jie galėtų gerai aukti. Tuo tarpu gyvūnų atveju reikia užkirsti kelią jų kankinimui ES e, atinkamosios sutartyse ir yra nuostatos e, neleidžiančios kankinti uh, gyvūnų, todėl, manau, kalbant apie gyvūnų klonavimą, reiktų šį klausimą aptarti išsameu, nei tai padarė taryba. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Europos komisija veikia konsultantų grupė atsakinga už biotehnologijų naudojimo etinius aspektus ir <clears throat> tai nėra ypatingai konservatyvios pakraipos konsultantų grupė, jos tačiau nuomonė apie klonuotų gyvūnų mėsos naudojimą maisto produktuose buvo labai kritiška. Europos komisija pirmiausiai Žemės ūkio komiteto iniciatyva Nilas Perišas tuo metu buvo pranešėjęs 2008 metais ir 2009 metais prieimus, kad įkalijo tar pranešimą, labai aiškiai pasisakė už visapusišką gyvūnų klonavimo uždraudimą ir e, klonuotų gyvūnų maisto produktų importo draudimą į ES. Du kartus buvo labai išsamei šie klausimai aptarti. Savame suprantama, dabar iškyla klausimas, kaip tokį draudimą galima būtų gyveninti praktikoje. Šis klausimas nėra paprastas, reikia jį atidžiai išanalizuoti. Komisaras svarstymų metu jau e, sakė, kad pateiks atitinkamą uh, pranešimą šiuo klausimu ir mes galėtume, gaudami konkretų pasiūlymą, greičiau baigti šį teisėkuros procesą. Klausimas, kaip į tai reaguos PPO, yra neaiškus, būtų labai sudėtinga PPO kontekste užsitikrinti paramą visapusiškam klonuotos mėsos naudojimo draudimui, tačiau jau dabar, remiantis PPO praktiką, yra tam tikra nuostata, kuri kalba apie viešąją moralę. Remiantis šią nuostatą būtų galima atitinkamą draudimą priimti ir mes galėtume pasitelkti gyvūnų apsaugos argumentą PPO kontekste, ES vardu, ne visi partneriai ten tokioms nuostatoms pritarė, tačiau būtų galima pradėti diskusiją PPO šiuo klausimu ir ji būtų naudinga tiek gyvūnų apsaugai, tiek žemės ūkiu visame pasaulyje. Pilar Ajūzo minėjo, išsakydama savo asmeninę nuomonę, tam tikrus aspektus, tai ką aš sakau, remiasi dviem balsavimais Europos liaudės partijos frakcijoje dėl perišo liotar pranešimų. Ir mes dar kartą šios klausimus savo darbo grupėje aptarėme su kolegomis iš Žemės ūkio komiteto. Mes turime tačiau dar suformuoti galutinę liaudės partijos frakcijos poziciją. Tačiau manau, kad e, turėtume palaikyti, kad tik e, Liotar poziciją. Dabar labai svarbu, kad komisija, kaip manoma, greičiau imtųsi darbo. Parlamentas daug kartų ragino komisiją pateikti konkretų pasiūlymą. Komisaras pažadėjo parengti pranešimą. Aš manau, kad ši naujų maisto produktų reglamento problema būtų įspręsta per kelias dienas, jeigu komisija, kaip manoma, greičiau imtųsi darbo ir pateiktų atitinkamo teisės akto projektą, kaip jis po to bus priimtas ar ne, jau yra parlamentinės procedūros klausimas, e, tačiau noriu priminti, kad ministrų taryba e, didžiąją balsų daugumą 23 ir 27 valstybių reikalauja atskiro e, teisės akto pasiūlymo, tai yra labai aiškus signalas Europos Sąjungos komisijai ir komisija turi prisimti atsakomybę ir tokį pasiūlymą pateikti. Ačiū labai. Next. Dėkuoju Petro Lyze, po to Žertas Weberis, o po to pažiūrėsim, kaip EPP žiūri tai. Pone pirmininkė, matote, kad EPP yra labai demokratiška frakcija, kurioje galima įsakyti daug įvairių nuomonių, tačiau dabar dėl turinio visiškai pritariu Peteriui Lyzeriai. Juk čia mes kalbame apie tokį temų spektrą, kuriame reikia atsižvelgti į etinius aspektus, ypač kai kalbame apie klonavimą. Na ir manau, kad ES tarptautinėme ligminėje galėtų vaidinti tam tikrą lyderio vaidmenį ar pionieriaus vaidmenį, tai pasakė ir Petris Lyze. Na, manau, daugelis temų yra susijęs su nano medžiagomis, nors čia tikriausiai uh, trūksta mokslinio iškumo, labiau netgi negu klonavimo srityje, taigi tiesiog reikia atlikti ilgalaikius tyrimus tam, kad būtų užtikrintas vartotojų saugumas. Man rodos, tai yra svarbiausias klausimas ir čia reikėtų vadovautis prevencijos principu. Ir ilgalaikiai tyrimai pasižymė tuo, kad jie trunka ilgai tam, kad būtų pasiekta rezultatų. Todėl dabar užbėgiant už akių moksliniams tyrimams daryti išvadas, manau, yra pavojinga. Taigi tiesiog reikia ilgalaikį tyrimą tam, kad būtų užtikrintas vartotojų ir maisto produktų saugumas. Trečias aspektas yra aiškus žymėjimas pažeidžiamas etiketėmis, žmonės jaučiasi nesaugus, pirkdami maisto produktus ir todėl reikalinga, kad ga, užtikrinti aišku etiketavimą tam, kad vartotojai galėtų pasirinkti tai, kas jų manimu yra saugu vartoti. Todėl tikiuosi iš naujos komisijos, kad ji iš tikrųjų kiek manoma greičiau parengtų uh, pažadėtas ataskaitas. Na tikrai gal kiek yra šiuo metu užsivilkinęs teisėkuros procesas ir tikiuosi, kad nuo komisija ištiesė savo pažadą ir kiek įmanoma greičiau pateiks ataskaitų. Dėkuoju, pane. Ponas Rosi. Dėkuoju, pirmininkė. Ir šis e, dokumentas yra labai svarbus, atsižvelgiant į tuos elementus, kuriuos AI apima. Norėčiau pritarti su e, pranešėja už tai, kad iš tiesų neturėtų patekti į rinka klonuotų gyvūno produktai. Į tai reikia atsižvelgti, ypač dėl nanomedžiagų naudojimo. E, pritariu tam, kas sakė pranešėja, kad visa tai turėtų būti nurodyta etiketėje. Dėl kitų produktų iš trečiųjų šalių. Iš tiesų reikia visą tai tinkamai kontroliuoti. Dėl tos priežasties norėčiau įvardinti dar vieną abejonę kurią skladys tikiuosi pranešėja ar komisija. Norėčiau kalbėti apie 29 pakeitimą dėl komisijos e, pozicijos. Ten kalbama apie tradicinius produktus iš trečiųjų šalių, jeigu jie yra iš trečiųjų šalių, tada jų pateikimas į ES rinką turėtų, jų pateikimas e, į rinką turėtų būti garantuotas e, atsižvelgianti tai, ar tie e, produktai yra saugus. Tačiau, kalbant pavyzdžiui apie, e, tarkim, Kongę e, parduodamą vėžio mėsą, kuri yra tradiciškai tenai naudojama, arba, pavyzdžiui, gali, ga, galime kalbėti apie kitus e, gyvūnus, pavyzdžiui, e, tigro mėsa. E, tai yra e, produktai, kurie galėtų būti traktuojami kaip e, tradiciniai produktai, tačiau mūsų šalyse tokie produktai yra draudžiami. Taigi komisijos pozicija turėtų būti išaiškinta šiuo klausimu ir super, galima suprasti, kad tokius produktus reikėtų geriau kontroliuoti. Ne tik tai kalbant apie gyvūninės kilmės, tačiau ir augalinės kilmės produktus, kurie yra e, eksportuojami iš trečiųjų šalių. Pavyzdžiui, ypač kalbant apie tuos augalus ir gyvūnus, kurie yra saugomi Europos Sąjungoje. E, Toliau 25 pakeitimas ir vėlgi norėčiau e, pasiaiškinti dėl komisijos pozicijos, taip pat norėčiau pasiaiškinti dėl pačio pakeitimo, ar teisingai suprantu. Taigi, kas rašome šiame pakeitime? Čia kalbama apie tyrimus su gyvūnais, turėčiau pritarti tam, kad e, gyvūnai su stuburiniais gyvūnais turėtų būti atliekami tik tai, jeigu nėra kitų alternatyvų. Tačiau medicina medicinos ekspertai yra žino, kad tam tikri e, eksperimentai privalo būti atliekami su gyvūnais, nes jų e, reakcija gali, yra panaši į žmonių reakciją. Antraip, pavyzdžiui, e, vaistų neigiamas poveikis, jeigu jie nebus protestuoti su gyvūnais, pasireikš tiesiogiai žmonėse. To mes nenorime. Kas toliau čia yra rašoma? Čia rašoma, kad turėtų būti užtikrinta, kad e, bandymai su stiburiniais gyvūnais turėtų būti sumažinti iki minimumo. Taip pat turi būti e, vengiama to pasikartojančių e, tyrimų. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad e, laboratorijoje e, turėtų užtikrinti tai, kad gyvūnai ne. E, kentėtų dėl tos priežasties, kad tas pats tyrimas atliekamas daug kartų, tą mes pritarėme. Tačiau, tarkim, e, ar tos nuostatos nereiškia, kad tas pats tyrimas turėtų būti atliktas kelis kartus, nes kai kuriais atvejais labai svarbu, kad tam pačiam gyvūnui turėtų būti atliekamas tyrimas kelis kartus. Pavyzdžiui, ieškant naujų būdų, gydant piktybinius auglius ir taip toliau. Nes šiuo, šiuo atveju mes kalbame apie seriją tyrimų, kai naudojamas tas pats vaistas, tačiau skirtingais laikotarpiais, nes vaistas gali turėti neigiamų pasiekmių, naudojant ilgą laiką. Tad turiu pasakyti, kad Tokie atvejai yra labai kontroliuojami, tačiau jeigu mes užkirsime kelią tokiems tyrimams, mes niekada nežinosime, jeigu pavyzdžiui vėliau tas vaistas bus duodamas žmogui, kad, kokį poveikį tas vaistas turės žmogui, jeigu jis būtų naudojamas ilgą laiką. Dėl tos priežasties neturėtumėm mes uždrausti tokio dalyko, nes, tarkim, tam tikrais atvejais nežinosime, kokį poveikį turi vaistas ilgai vartojant žmogui. Dėl tos priežasties prašau komisijos e, pasiaiškinti šiais klausimais. Tai yra du jautrus klausimai. Tai yra E, tradicinių produktų importas į ES, ką tai reiškia. Ir antras klausimas tai yra tas e, pakartotinas e, tyrimas su piliečiais. Atsiprašau, su gyvūnais. Nes jeigu bus tai uždrausta, tai gali turėti labai neigiamų pasiekimų žmogui. Ačiū. Ja. Dėkuoju. Na, iš komisijos ir gausime informacijos ir ponas Erkė Pulė, Dėgai Sanko direktorius, atsakys mums įvairius klausimus susijusių klonuotų gyvūnų mėsa, taip pat ir numatytus teisėkurus projektus, taip pat bandymai su gyvūnais, dvigubi testai, o taip pat ir dėl nano medžiagų. Taigi žodis jums prašau. Oui, merci, monsieur le président. Dėkuoju, pirmininkė. Pradžioje norėčiau atsakyti į kai kuriuos užduotus klausimus, kurie buvo susijęs su komisijos pozicija. Žinote, kad buvo organizuotas klausimas prieš patvirtinant komisijos sudėtį. Ir Tuo klausimo metu, klausimo metu buvo pasakyta, kad iki 2010 metų pabaigos bus parengta ataskaita dėl klonavimo. Na, akivaizdu, kad iš tiesų norime laikytis mūsų pažadų, organizuojame dabar konsultacijas ir dauguma šio komiteto narių e, greitai išgirs mūsų komisarų nuomonę šio klausimu. Taigi, kaip jau minėjau, dabar vyksta konsultacinis laikotarpis, mes e, bendraujame su įvairiais suinteresuotais asmenimis, konsult, e, bendradarbiaujame taip pat ir su šiuo komitetu. E, taip pat konsultuojamės ir su įvairių sričių mokslin, mokslininkais. Ir birželio Liepos mėnesį tikimės, kad bus parengta mūsų pozicija, kurią galėtumėm pristatyti Europos parlamentui. Dabar dėl pačios ataskaitos. Kol kas mes nepriemame sprendimo, ar reikėtų priimti kažkokį teisėkuros e, proces, e, projektą, nes tai turėtų paaiškėti po jau konsultacinio laikotarpio, kuris pasibaigs birželio Liepos mėnesį. Tačiau ataskaitoje bus e, pateikta apžvalga, kaip dėl klonavimo, gyvūnų klonavimo ES. Žinote, kad dabar yra klonuojamos karvės, arkliai nekalbame apie masinį reiškinį, kalbame apie iš tiesų gyvūnus, kurių, kurie turi aukštą genetinę vertę arba e, varžybų e, arkliai, kurie nepatenka į mytybos grandinę. Taip pat jūs žinote, kokia yra komisijos pozicija, kad tik tai klonuoti gyvūnai turėtų būti traktuojami kaip nauji maisto produktai komisija nepritarė komi tarybos pozicijai, kuri laikosi ma nuomonės, kad nauji maisto produktai turėtų būti ne tik iš klonuotų gyvūnų, tačiau ir jų palikuonių. Komisija iš tiesų nepritarė komisijai šiuo atžvilgiu. Dėl tos priežasties, kad pirmoji klonuotų gyvūnų karta tai yra, tarkim, palikuonis gauti dirbtinio apvaisinimo būdu ir taip toliau. Mūsų nuomonė, klonuoti gyvūnai, tu, jų atžvilgių turėtų būti atliktas tyrimas EFSOje. Dabar dėl nanomedžiagų. Aptariamame e, reglamento projekte yra pateikta apibrieštis. Ji buvo įtraukta po pirmojo svarstymo, nes 2008 metų pirmojo svarstymo metu šios apibriešties dokumente dar nebuvo. Iš tiesų, nanotehnologijos vystosi labai greitai. Ir komisijoje mes bendradarbiaujame kartu su atitinkamais E, pramonės aplinkosaugos ir tyrimo generaliniais direktoratais. Ir prašome jų, kad padėtų mums suformuoti tokią globalią nanomedžiagų apibrištį, kuri galėtų būti įgyvendinama ir paprasta. Apibrieštis turėtų užtikrinti, kad nanomedžiagas galėtų pat patikrinti kompetitingos institucijos valstybėse narėse, o kai nanomedžiagos pateikiamos rinkai kaip maisto produktai arba, pavyzdžiui, kai jos yra importuojamos iš trečiųjų šalių, mes turime užtikrinti, kad e, apibrieštis būtų veiksminga, kad apimtų visas tas nanomedžiagas. Nes e, Pavyzdžiui, iš tiesų, jeigu laboratorijos nesugebės patikrinti tų, tų nanomedžiagų pagal esamą apibriežtį, tai ta apibriežtis nėra naudinga. Dėl tos priežasties mes norime tokios apibriežties, kurią pagal kurią galėtų iš tiesų atlikti patikrinimus kompetingos institucijos, siekiant užtikrinti, kad tos medžiagos, kurios nėra traktuojamos kaip nanomedžiagomis, tačiau tokios yra, patektų į rinką. Bet to reikia iš tiesų atsižvelgti į ženklinimo klausimą. Nano medžiagos jau dabar turėtų būti įtrauktos, nurodytos etiketėje. Pavyzdžiui, kosmetinėse priemonėse, jeigu yra naudojamos nanomedžiagos, jos turėtų būti nurodytos tarp sudedamųjų dalių. Na, tą patį mes galėtumėm padaryti ir su maisto produktais. Tačiau, kaip jau minėjau, turėtų būti užtikrintas tam tikras atsakomumas, e, kontrolė, už kurias turėtų būti atsakingos kompetitingos institucijos valstybės e, narės. Dabar dėl pono Rosi pasisakymo, dėl tam tikrų e, gyvūnų e, mėsos. Pavyzdžiui, Kai kurios trečios šalis eksportuoja e, gyvūno mėsą e, gyvūnų, kurios, kurie yra saugomi pagal sitės konvenciją, nes tai yra nykstantis gyvūnai. Ir dėl tos priežasties tie, tų gyvūnų mėsa negali patekti į rinką. Tarkim, negalima valgyti, pateikti į rinką vėžlio mėsos, jeigu tas vėžlys yra saugomas sitės konvencijos. Negali tai būti, pavyzdžiui, kad EFSA atlieka tyrimą ir sako, kad tas, ta mėsa gali būti pateikta į rinką kaip naujas produktas, jeigu to gyvūn, tas gyvūnas yra saugomas, yra nykstantis. Ir dėl tos priežasties mes negalime tokio gyvūno mėsos pateikti ES rinkai. Na, apie tai net negali būti jokių kalbų. Dabar dėl bandymų su gyvūnais. Jūs greičiausiai žinote, kad komisija yra parengusi teisės aktus atsižvelgiant į 3R principą. Ką tai reiškia, tas 3R principas? Tai reiškia, kad atliekant tyrimus su gyvūnais, palaipsniui tie tyrimai su gyvūnais turėtų būti pakeisti alternatyviais tyrimais, nenaudojant kažkokių gyvų gyvūnų, pavyzdžiui, beždžionių, pelių ar panašiai. Ir pavyzdžiui, jeigu egzistuoja kažkokie alternatyvūs metodai, tyrimo metodai, galintys pasiekti tų pačių rezultatų, kaip ir bandymuose su gyvūnais, tada turėtų būti naudojami tie alternatyvūs bandymai. Komisija iš tiesų e, nori, kad e, būtų pasiektas šis tikslas. Ir iš tiesų darome viską, kad būtų, nebebūtų daromi bandymai su gyvūnais. Su jokiais gyvūnais. Pavyzdžiui, dabar bandymai su pelėmis yra pakeičiami tam tikrais cheminiais bandymais ir dėl tos priežasties gyvūnų nebereikia naudoti. Dabar dėl pakeitimų, kurių tikslas yra sumažinti bandymus su gyvūnais, tai iš tiesų e, dalykas, kuris yra siektinas, visą tai yra įtraukta į programą, mes jau keletą metų siekiame to, kad būtų sumažinti tas bandymų su gyvūnais skaičius. Ačiū, kad išklausėte. Dėkuoju, ponė direktorio Pulė, už suteiktą informaciją ir atsakymus. Na, liberalų frakcijos atstovai dar nekalbėjo, rodas Talis iš Paryžiaus šiek tiek vėlavo, bet e, gal ponė Lepaž dar pasisakytų prieš pranešėją. Šnelhardas atrodo irgi nori pasisakyti. Puiku. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tiesų, aš norėčiau pritarti e, pranešimui, norėčiau pritarti pranešėjai. Jau keletą kartų pasisakiau šio klausimo. Dabar dėl nanomedžiagų. Jas galima rasti jau daugelį produktų ir nežinome, e, ar, tarkim, kai, kuries, kai kurių produktų atžvilgių iš anksto buvo išduotas leidimas. Kai buvo atlikti tyrimai, kurie parodė riziką, kuri kyla dėl tam tikrų nanomedžiagų. Pavyzdžiui, ir buvo E, prilyginta, kad nanomedžiagų poveikis gali būti toks pats kaip asbesto poveikis. Ir iš tiesų labai gaila, kad e, taryba neatsižvelgia į nustatytą riziką. Jeigu mes norime priartėti prie piliečių, iš tiesų reikia atlikti tinkamą rizikos įvertinimą. Dabar dėl klonavimo. Iš tiesų nenorime, kad bereikalo gyvūnai kentėtų. Dėl tos priežasties turime numatyti tam tikras specialias leidimo procedūras. Reikalingas atskiras teisės aktas, kuriame būtų reglamentuojami visi klonavimo aspektai. Pabaigai pirmininkė, norėčiau pasakyti štai ką, kad iš tiesų mums reikia ekspertų nuomonės, mes e, turime būti atsargus, procedūros turi būti skaidrios, duomenys, kurie yra pateikiami atliekant tyrimus, turėtų būti paviešinti, jais, naudoti, jais turėtų būti galima naudotis visiems mokslininkams, Taip pat turėtų būti paviešinta ir mažumos nuomonė. Kai dėl ekspertų nuomonės e, reikia tinkamai kontroliuoti interesų konfliktus ir šį, šiame darbe e, turėtų svarbu vaidmenį atlikti EFSA. Taip pat e, aplinkosaugos agentūra turėtų įsikišti dėl aplinkosauginių klausimų Be to reikėtų nepamiršti ir etinių klausimų visame šiame kontekste. Ačiū. Dėkuoju dabar žodis daktarui Šnelhartui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, keletas trumpų pastabų. Na, norėčiau išdėstyti savo poziciją dėl klonuotų gyvūnų. Čia visiškai pritariu Peteriui Lizartui ir manau, kad e, čia reikėtų tikėtis iš komisijos tikrai reikalingos teisėkoros iniciatyvos. Ir saugos aspektai yra labai svarbus ir todėl turėtume apginti prieš tarybą mūsų poziciją. Jeigu dėl tam tikrų produktų reikalavimo teisės aktų, tai reikia atsižvelgti į tai, kad egzistuoja teisės aktai skirti konkretiems produktams, pavyzdžiui, produktams iš genetiškai keistų organizmų. Ir, pavyzdžiui, 82 tai pakeitimas pasako, kad reikėtų žymėti produktus, pro, kad produktus iš gyvūnų, kurie buvo maininti genetiškai keistais augalais. bet e, tai turėtų taip pat būti patikslinta dėl nanotehnologijų. Ponius ir ponai, mano manimu, tai yra tikrai labai svarbios technologijos, kurios atveria daug galimybių. Ir labai norėčiau paprašyti štai ko, kad kai kalbame apie šias technologijas, kuris atskleidžia tiek daug galimybių, pradėtume panikuoti diskusijų metu ir pradėti kalbėti apie galimas grėsmės. Taip, be abejo, viską reikia ištirti, turi nepamiršti ir tų potencialių grėsmių, tačiau jau dabar pradėti diskutuoti apie tai, tai, kaip, kokio pavojingumo yra šios nanotehnologijos, tai noriu pasakyti, kad e, šios technologijos dėka yra tiesiog pakeičiamas molekulės dydis ir tokiu būdu ji gali būti geriau apsorbuota organizme. Tai todėl siūlyčiau to nepamiršti ir nusiteikti optimistiškai diskusijose. Dėkoju. Atrodo, komisija norėtų išsakyti dar įsikyti savo poziciją. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už tai, kad dar įsikyti suteikėte žodį. Norėčiau papildyti tai, ką sakė ponė Lepaš dėl nanotehnologijų. Na taip, iš tikrųjų, nanomedžiagos naudojamas daugelį produktų. Na, nanotehnologijos, nanomedžiagos yra inovacijų rezultatas, kuriam pramonė skiria daug dėmesio. Mm, pavyzdžiui, e, padangų gamyba yra plačiai naudojamos nanotehnologijos, Tačiau maisto produktų srityje pagal 27 nacionalinių maisto priežiūros institucijų suteiktą informaciją ir tai tiesą sakant, maisto produktų pramonėje kol kas nenaudojamos uh, nanotehnologijos ES rinkoje. JAV ir kitose trečiose šalise jau yra tokių maisto produktų, kurių gamyboje buvo naudotas nanomedžiagos, tačiau ES tokių produktų nėra. Tai yra, dar nėra naujoviškų maisto produktų apibrieščių Bet, aišku, jeigu būtų pradėtos naudoti nano medžiagos maisto produktų gamybos rytie, tai gerokai pasikeistų maisto sudėtis. Na, kol kas tokių maisto produktų 27 valstybėse narėse dar nėra, bet e, greičiausiai tai, tai keisis, bet tokiu atveju. Uh, Tokie maisto produktai turėtų būti registruojami EFSA. -je kas iki šiol neįvyko. Na, vėlgi yra tie naudoviški maisto produktai iš trečiųjų šalių ir juos importuoti draudžiama Europos Sąjunga. Jeigu bandoma importuoti tokius produktus, jie turi būti gražinti kilmės šalį. Ir teisinių požiūrių padėtis yra aiški. Aišku, komisija negali visko sukontroliuoti, tačiau esu gan tikras, kad ES kol kas rinkoje nėra maisto produktų, kurios gaminant buvo panaudotas nanotehnologijos, bent jau pagal gautą informaciją. Uh, Dėkoju, sako pirmininkas. Taip, kai mūsų komiteto delegacija lankėsi lapkričio mėnesį Vašingtonė, girdėjome, kad e, nanotehnologijos maisto produktų srityje yra vertinamos kaip labai perspektyvios ir čia atliekama daug tyrimų. Taigi ES mes norėtume gerai žinoti, kokie bus tų tyrimų rezultatai, ar tokie maisto produktai bus pavojingi ar ne. Ir tikimės, kad. E, per komisiją gausime EFSOS informaciją bei mokslinų tyrimų rezultatus. Panajuta. Dėkoju. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti šiandien pasisekysim šešėlinėms pradėkojams, o taip pat ir kitiems e, parlamento nariams, kurie dalyvauja diskusijose. Taip padėkoju ir už uh, gerą bendradarbiavimą, kuriuo galėjau pasidžiaugti pirmojo skaitimo metu ir dabar tikiuosi, kad vėl gerai dirbsime kartu. Na, matome, kad parlamento pozicija labai vieninga. Atrodo, nuomonės sutampa ir iš esmės pritarėme tam, kas buvo patvirtinta 2008 metais ir manau, kad tai yra tinkamas pagrindas darybams su komisija ir taryba. Dar sėki norėčiau padėkoti visiems komiteto nariams ir šešėliams pranešėjams ir paprašyti elgtis solidariai, nes iš tikrųjų labai svarbu viską išbaigti. Juolab, kad nanotehnologijos plėtojasi labai sparčiai, todėl norime, kad būtų atitinkamų mm, reglamentuojančių nuostatų reglamentuojančių gyvūnų klonavimą, nanotehnologijas. Šios rytis iš tiesų perspektyvas ir todėl manome, kad jas reikia reglamentuoti ir jomis rūpintis. Galbūt iš tikrųjų ES nėra maisto produktų pagamintų iš e, klonuotų gyvūnų mėsos ar naudojant nanotehnologijas. Gal taip ir yra, nebejoju komisijos žodžiais, bet ateitie gal tai neturėtų keistis bent jau reikėtų pasirūpinti, kad būtų nusatyti saugos reikalavimai tam, kad išvengtume kažkokiu ekscesu, kurie pakenktų vartotojams. Na, tikrai džiaugiuosi, kad pavyko mums susitarti. Ir dar sėki norėčiau atkreipti komisijos dėmesį tai, jog te, jai tenka esminis vaidmuo juolab, kad parlamentas labai vieningai pasakė, jog reikia atskirų nuostatų dėl to, kad e, klonuotų gyvūnų mėsa nepatiktų į rinką. Bet vėlgi yra nemažai valstybių narių, kurios jau norėtų turėti atskirų teisės aktų reglamentuojančių klonuotus gyvūnus ir tokiu būdu užkirsti kelias pragai teisės aktuose. Gal tai nėra ir labai geras pagrindas ir todėl norėčiau dar sėki paraginti komisiją kiek įmanoma greičiau parengti teisės aktų iniciatyvas dėl gyvūnų klonavimo taip pat skirti dėmesį ir kitoms technologijoms, ne vien tik tais klona, nanotehnologijoms. Na, atrodo, į klausimą dėl bandymų su gyvūnais buvo atsakyti labai išsamei. Taip pat buvo labai išsamus atsakymas dėl klausimo e, dėl saugotinų gyvūnų ir todėl dėkoju komisijai. Dėkoju poniai pranešėjai. Na, ši tema mūsų komitetui pažįstama. Rodos iš tikrųjų visi iš esmės sutarėme norime, kad tikrai būtų parengtas šis teisės aktas, juolab, kad iš ties labai svarbus tiek vartotojams, tiek ir ūkiui. Ir pakeitimus galima teikti iki balandžio 13 dienos 12 valandos tam, kad galėtume balsuoti Liepos mėnesį plenarinėje sesijoje. Kągi, sakyčiau, puikiai e, dirbame, komisaras į mūsų posėdį atvyks 11 val. taigi darome pusvalandžio pertraukėlę ir po to pakalbėsime su komisaru apie aplinkosaugos e, planus per šią kadenciją.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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zurück. Mėly kolegos, sveiki sugrįžę į komiteto posėdį. Pradėkime svarstyti 13 darbo tvarkės punktą. Tai yra keitimasis nuomonėmis su už aplinkosaugą atsakingų komisijos nariu Janisu Patočniku Sveikiname Jūs mūsų komiteto posėdėje, prisimename Jūsų kandidatūros svarstymus parlamente prieš tvirtinant komisijos sudėtį. Taip pat noriu pasveikinti ir generalinį direktorių Karlą Falkenbergą. Su juo esame gerai pažįstami dar iš tų laikų, kuomet diskutavome apie klimato kaitą prieš Kopenhagos viršūnį sustikimą. Pone komisarė, sveikinamės mūsų komitete. Mes Aptarėme per jūsų kandidatūros svarstymus jau keletą temų, tačiau praėjo keletas mėnesių nuo to laiko ir būtų įdomu išgirsti jūsų programinės nuostatas artimiausiam, artimiausiam laikotarpiu. Taigi šią pusantros valandos turėtume išnaudoti pasikeisti nuomonėms apie ES aplinkosaugos politiką, bet didesnių įžangų dabar iš karto suteiksiu jums žodį. Dėkoju pirmininkė, laba diena visiems. Europos parlamento nariams, ponai ir ponios, visų pirma, norėčiau padėkoti už galimybę atvykti šiandieną čia. Ir kaip pasakė pirmininkas, praėjo keletą savaičių nuo mano kandidatūros svarstymo ir iš tiesų norėčiau padėkoti už jūsų pasitikėjimą, kurį parodėte tuo metu. Dar darbas tik prasidėjo, tačiau jau padaryta pažanga kai kuriais klausimais, kurie turėjo būti sparčiai e, sprendžiami, pavyzdžiui, REACH reglamentas ar priekyba nykstančiais gyvūnais. Pateiksiu naujausią informaciją apie tai, tačiau taip pat šio posėdžio metu norėčiau pritart, parodyti apie savo viziją aplinkosaugos rytyje ir kaip tą viziją aš įgyvendinsiu. Kaip jūs galite įsivaizduoti, mes labai daug skiriame energijos tam, kad būtų įgyvendinta Lisabonos strategija. Turiu pasakyti, kad atsižvelgiant į pastarosios pirimtaką 2020 m. strategijoje, ekonominėje politikoje yra traukti ir aplinkosaugos aspektai. Ir tai yra svarbu siekiant to, ko nori ES piliečiai, tai yra darbų augimas tvarioje aplinkoje. Turiu priminti labai įdomias diskusijos, kurios įvyko. Kalbant apie tvarumą, daugiausiai yra skiriama dėmesio augimui. Ir mano manimu būtų iš tiesų neatsakinga tais laikais, kai didelis nedarbas ir didelios problemos su mūsų ekonomikomis, kad nebūtų skirta laiko augimui ir ekonomikai. Tačiau tuo pat metu būtumėm neatsakingi, jeigu neužduotumėm savo klausimo, kokio augimo mes norime ir kokių darbų mes norime. Taigi 2020 m. strategija apjungia šiuos du elementus taip, kaip ir turėtų būti. Mes manome, kad e, iki 2050 metų pasaulio gyventojų skaičius pasieks 9 milijardus asmenų, tačiau nepakaks e, išteklių. Ir dėl tos priežasties akivaizdu, kad mes neturime jokių e, kitų galimybių, tiesiog privalome keisti savo vartojimo politiką, jeigu norime palikti e, mūsų pasaulį ir ateities kartoms. Ir dabar mes galime pateikti įtaką politikoms, e, kad būtų padaryta įtaka aplinkai. Tad Aš esu dabar komisaras atsakingas už aplinkosaugą ir žinote, kad e, savo e, kandidatūros svarstymo metu aš įvardinau tris prioritetus. Tai yra, kad ES efektyviau naudotų savo išteklius, kad e, ekosistemos taptų tvaresnės, kad būtų išsaugota bivairovė ir taip pat, kad būtų įgyvendinti efektyviai aplinkosaugos teisės aktai. Aš pateikiau tam tikras gairias E, kur taip pat kokie yra mūsų planai dėl biovairovės iki nuo 2010 metų bei dėl e, išteklių efektyvumo 2011 metams. Norėčiau pristatyti dabar savo mūsų planus 2010 metams. Augimas, kaip jau minėjau, yra svarbus e, dalykas ES iki 2020 metų, tačiau taip pat reikėtų atsižvelgti į kitus dalykus, pavyzdžiui, bivairovę, tai yra e, susijęs su tokiais dalykais kaip rekreacija, erozijos užkirtimas. Ir aplinkosauga yra labai daug e, susijusi su įvairiais ekonominiais E, aspektais. Jeigu mes nevalysime mūsų ekonomikų e, ekosistemų, prarasime labai daug ir e, skaitant ir laiką ieškant jiems alternatyvų. Taigi, nepaisant mūsų pastangų, biovairovė prarandama, žuvininkystė, žemės ūkis, jų išnaudojimas E, skatina e, tam tikrų e, rūšių nikimą ir dėl tos priežasties didėja grėsmė bioįvairovės nikimui. Komisija visai neseniai paskelbė komunikatą, kas turėtų būti atlikta po 2010 metų ir ten yra pateikta mūsų vizija. Tai yra svarbus dalykas rengiantis tarptautiniams dėryboms, kurios turėtų įvykti šiais metais. Tuo pat metu mes turime siekti kuo didesnės pažangos tarptautinių lygmenių. Norėčiau išgirsti jūsų, jūsų nuomonę šiuo klausimu. Iš tiesų dėsiu visas pastangas siekiant užtikrinti, kad būtų parengta tinkama biovairovės strategija, kad ji būtų įgyvendinta jau, kad ji būtų pradėta jau po dėrybų Nagojoje. Taigi ta strategija yra traukta į šių metų programą. Tačiau šios strategijos sėkmingas įgyvendinimas e, priklausys ir nuo kitų ES iniciatyvų bei iniciatyvų kitose e, sektoriuose. Turi būti užtikrintas ir tinkamas finansavimas. Tai yra dalykai, dėl kurių mes turime dirbti sunkiai e, per artimiausius mėnesius. Tačiau tik tai mūsų E, gamtos kapitalo apsaugomas nebus pakankamas. Mes turime skatinti žaliasias technologijas, reikėtų dirbti kartu, kartu e, imantis iniciatyvų ir dėl įvairovės. Nes žinote, kad ES e, pramonės sektoriai yra patys e, dinamiškiausi, yra sukuriama labai daug e, darbo vietų, tačiau turėtų būti skatinamos žalisos inovacijos, pavyzdžiui, namų ūkiuose, teikiant paslaugas ir panašiai. Žaliosios technologijos e, turėtų būti taikomos plačiau. Pavyzdžiui, dabar atliekos turi daug didesnę vertę nei anksčiau ir dėl tos priežasties mes turime pagalvoti apie naujus verslo e, atliekų apdorojimo modelius apskritai mums reikia ne tik tai švarinančių, bet ir švarių pramonių. Dėl, ir atsižvelgiant į tai, aš ketinu parengti iniciatyvą, e, kurios tikslas būtų paremti žaliasias technologijas, paslaugas bei e, verslo modelius. Tokiu būdu atliekos prisidės mums, e, e, pad, tai, tai mums padės, nes mes padėsime bendradarbiauti tarpusavyje versl, verslo subjektams. Ir atsižvelgiant į tai, aš susitikau su ponu Kramer, kuris dirbo Vokietijoje, buvo atsakingas už tyrimo klausimus. Na ir iš tiesų jis taps mano asmeniu konsultantu dėl klausimų, kurie yra susijęs su eko inovacijomis ir tikiuosi vėliau jis mane galės e, pakonsultuoti ir dėl išteklių efektyvumo. 2011 metais mes neapsiribosime tik tai eko inovacijomis. 2010, e, kito, 2011 metais mes norime, kad ES taptų efektyvios ekonomikos e, sąjunga. Lisabonos strategijoje yra numatytos septynios pagrindinės iniciatyvos 2010 metams. Dabar organizuojamos vidinės diskusijos dėl išteklių efektyvumo. Tos diskusijos yra vertos dėmesio, nes visa tai yra susijęs su konkurencingumu bei e, produkcijos skatinimo. Šioje skaidrėje dėja jūs nematote, tačiau tai yra e, produkcija bei inovacijos ir augimas e, kitoje pusėje. To šalis, kurios efektyviau naudoja išteklius, yra konkurencingesnės. Dar vienas dalykas ES vis labiau priklauso nuo importuojamų išteklių ir konkurencija dėl tų išteklių e, didėja, dėl tos priežasties mes prarandame konkurencingumą tuo pat metu reikėtų e, suprasti, ką mano ir verslininkai, kad jie nori mažiau kainuojančių išteklių gamybos e, metu, nes tai garantuoja didesnės pajamas. Ir labai svarbu e, naudoti žaliasias technologijas, nes tokiu būdu kovojama su klimato kaita ir CO2 emisijomis. Tačiau e, ir tai, ką reik, štai ką reikėtų atsižvelgti Mūsų strateginis planavimas yra taip pat svarbus šiuo klausimu. Galiausiai turėtumėm prisiminti, kad šiuo metu reikėtų e, su, e, susiversti diržus ir e, sumažinti mūsų biudžetus. Na, aš pavadinčiau revoliuciją, tai yra tai, kaip mes gaminame gamybos procesą. Mes turėtumėm pergalvoti panaudoti iš naujo tos pačias medžiagas. Tai yra tokia revoliucija. Ir kalbamas, kalbėdamas apie išteklių e, efektyvumą turiu omeny ne tik tai energetinės medžiagas, tačiau visas medžiagas. Mm. Mūsų ištekliai, jų panaudojimas E, daro žalą aplinkai ir tas panaudojimas nėra tvarus. Kad taip nevyktų, mūsų politikos turėtų numatyti tam tikras sąlygas, ekonominės sąlygas, kad būtų e, skatinama e, sumažinti taršą ir dėl ko tokios ekonominės sąlygos yra labai svarios, svarbios. Jeigu, pavyzdžiui, sugrįžkime 3-4 dešimtmečiais atgal. Prisiminkite, tada buvo susidariusi labai didelė energetinė krizė ir buvo labai aukštos e, kainos. Dėl tos priežasties buvo paskatintos investicijos į plėtrą, į tyrimus ir dėl tos priežasties tap, prioritetu tapo įvairūs tyrimai. Vėliau kainos sumažėjo, energetikos kainos sumažėjo, ir dabar jau 3-4 dešimtmečius mes gyvename iliuzijomis dėl to tvarumo. Iliuzijos išsisklaidė ir dabar, kas yra aišku, yra aiškios problemos, kurias mes turime spręsti. Tai yra klimato kaita, yra ir kiti klausimai, kurie yra susijęs su tuo. Man atrodo, e, šios žinios yra itin svarbios, nes mes visada pradedame nuo pagrindo, nuo tos informacijos, kuri yra pateikiama, kurią mes turime. Yra labai daug e, priemonių, kaip turėtų būti apsaugota aplinka, tačiau tai yra horizontalus klausimas ir apima įvairius e, žmogiškosios veiklos aspektus politikas, dėl tos priežasties visa tai turėtų būti įtraukta į valstybių narių ir ES ekonomikos politikas ir ekonomikos sektorius. Dėl tos priežasties ES 2020 strategija yra puikus, gali, e, puikiai galimybė. ES lygmenių turiu bendradarbiauti su e, komisarais atsakingais už e, žemės ūkį, tyrimus, energetiką, transportą ir taip toliau. ES lygmenių mes turime numatyti tam tikras integruojančias gairias bei tam tikrus e, monitoringų stebėsinos mechanizmus. Gera žinia yra ta, kad mes nepradedame nuo nulio ir egzistuoja, egzistuoja labai daug iniciatyvų ES lygmenių, pavyzdžiui, tvaraus vartojimo. E, iniciatyva, žaliavinių medžiagų iniciatyva ir taip toliau. Valstybės narės taip pat galėtų pateikti savų gerų pavyzdžių. Taigi, ko dar reikia? Visų pirma, e, norėčiau paramos, kad būtų e, sutarta dėl tokių skėtinių susitarimų, kurie apimtų bent jau tokius tikslus. Tai yra, kad būtų padaryta daug didesnė pažanga dėl tvaraus e, suvartojimo, kad būtų e, tinkamai atspindėta mūsų žaliavinių medžiagų kaina, kad būtų skatinami žalieji pirkimai ir kad būtų geriau e, suprantamas ekologinis pėtsakas tų produktų, kurie jie palieka per savo gyvenimą, kad e, toliau būtų keičiami e, blogi produktai kitais, kad būtų panaudojami pakartotinai medžiagos. Dar vienas dalykas, kuris, kurio ribų nėra, tai yra mūsų smegenis ir tikiuosi, kad mes jas geriausiai išnaudosime parengdami pasiūlymus. Dėl 2011 metų mes taip pat manome, kad bus atliktas e, galutinis šešiosios veiksmų programos įvertinimas atsižvelgiant į mm, ataskaitą, kurią parengs Europos aplinkosaugos agentūra. Atsižvelgianti tai, Tai bus pagrindas mūsų darbui po 2011 metų ir taip pat atižvelgianti tai bus priimti e, sprendimai dėl ateities e, veiksmų programos. 2012 metai. Kokie yra mūsų planai? Ką mes ketiname padaryti 2012 metais? Jau planai yra pradedami formuoti dabar kas svarbiausia bus, e, kokie svarbiausia bus dalykai yra, bus e, vanduo, nes tai yra svarbu ekonominiam augimui. 2012 metais aš ketinu pristatyti e, pasiūlymą dėl Europos vandenų apsaugos. Tame dokumente bus pateikta apžvalga, kaip valstybės narės įgyvendina teisės aktus dėl vandens. Taip pat bus kalbama apie didesnę prieigą prie vandens išteklių ir taip pat bus e, rašoma, kaip būtų galima e, politikomis prisidėti prie gero, geros vandens kokybės iki 2015 metų. Taip pat turime užtikrinti, kad teisės aktai, kurie buvo patvirtinti dėl chemikalų, atliekų ir oro, e, yra tinkamai įgyvendinti ir atsižvelgianti 2020 metus, skatina inovacijas ir ekologiją. Šiuo atžvilgiu reikia daug ką nuveikti. Ir šiuo atžvilgiu mano tikslas bus užtikrinti, kad nėra pažeidimų ar užtikrinti, kad valstybės narės yra įsipareigojusios gyveninti teisės aktus, teikti konsultacijas dėl teisės aktų laikymosi. Tačiau ir esu pasirengęs imtis kitų priemonių, jeigu reikia. Aš jau apsilankiau oficialiu vizitu mano šalyje ir būtent tą dieną, to vizito dieną buvo pradėtas e, ATT. E, paž, pa, buvo pradėta pažeidimo procedūra prieš vieną šalį. Dabar tie elementai, kuriuos aš įvardinau, juos papildys veiklos ir kitose srityse kur būtent ES politikomis galima paskatinti žaliasias iniciatyvas ir ekonominį augimą. Negaliu įvardinti jų visų šiandieną, tačiau išgirdote jau nemažą jų dalį. Šiais metais aš ketinu e, daugiau dėmesio skirti bio atliekų valdymui, geriamajam vandeniui e, ir, pavyzdžiui, taip pat e, peržiūrėsiu elementų ir strategiją. Žvelgiant į ateitį, aš taip pat ketinu peržiūrėti e, tų e, peržiūrėti vandens pagrindų direktyvą ir taip toliau. Iš tiesų, man reikės labai daug paramos iš, jų pusės, iš jūsų pusės, sprendžiant šios klausimus, kaip iš tiesų turėtų būti peržiūrėta bendra e, žuvininkystės politika, bendra e, žemės ūkio politika ir kaip turėtų būti suderinti mūsų interesai, kai mes kalbėsime apie e, finansinę perspektyvą ateityje. Na ir galiausiai yra keletų, keletas teisės aktų projektų, kurie yra dabar analizuojami. Esu pasirinkęs bendradarbiausiai su Europos parlamentu, su pirmininkaujančiamis šalimis. Iš tiesų mes turime e, sėkmingai baigti tam tikrų teisės aktų e, svarstymą antro, svarst, antro svarstymo metu. Tikiuosi, kad e, bus baigtas taip pat ir teisės akto dėl biocidų svarstymas, dėl elektroninių atliekų ir taip toliau. Na, visa tai priklausys nuo to, ką apie juos mano taryba ir e, Europos parlamentas turime 20 metų strategiją, tačiau vien tik tai tos strategijos egzistavimas nereiškia jos įgyvendinimą. Dėl tos priežasties labai svarbu įgyvendinti visą tai praktikoje. Ir e, tam iš tiesų reikia dirbti kartu ir dirbti aktyviai, nepasikliauti dėl tų vien tik tais dalykais, kurie yra surašyti dokumentuose. Tikiuosi jūsų paramos siekiančių tikslų ir žinote, kad mano duris jums visą laiką yra atviras. Ačiū. Ačiū labai komisarui Janešui Patočnikui už jo pristatytą filosofinę viziją apie tai, kaip Europa turi tausiai naudoti gamtinius išteklius. Buvo pristatytas ištisas idėjų ir priemonių paketas komiteto. Nariai labai susidomėjo išklausė jūsų pasisakymą, 25 užsiregistravo kalbėti ir Aš e, siūlyčiau kalbėti neilgiau nei po dvi minutės, taip pat ir koordinatoriai. E, e, Richardas Zeiveris dabar parodys gerą pavyzdį pradėdamas, kalbės apie vandenį. Visiškai teisingai, komisaras puikiai pasirodė per kandidatūros svarstymą, tačiau dabar jis dar geriau atrodo. Pradėjęs savo darbų labai džiugu išklausyti jūsų minčių apie vandenį. Konkretų klausimą noriu, noriu užduoti dėl vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Valstybėse narėse egzistuoja didžiuliai skirtumai, ypatingai e, vandens energijos naudojimo kontekste Vokietija ir Austrija turi labai griežtus kriterijus susijusius su aplinkosauga. Ar būtų galima čia e, suvienodinti tam tikrą prasme sąlygas, kad e, vandens energijos srityje rinkos situacija nebūtų tokia iškreipta, galbūt komisija galėtų imtis kokiu nors veiksmu. Iš jūsų pasakymo man patiko visos idėjas, tačiau jūs nieko nekalbėjote apie informavimą ir komunikavimą. Aplinkosaugos politika reiškia vizijas, tačiau vizijų gyvendinimas reiškia permainas konkrečiame piliečių gyvenime ir kaip jūs e, įtikinsite piliečius keistis, keisti savo gyvenimą, jeigu jie e, iš pradžių nenorės to daryti. Kita specifinė tema yra genetiškai modifikuoti organizmai. Žinau, kad jūs nesate tiesiog atsakingas už šią sritį, tačiau rizikos įvertinimas genetiškai modifikuotų organizmų susijęs ir su jūsų e, kūruojamas rytimi, taigi kokiu veiksmu komisija ketina imti šioje srityje. Na, kadangi dvi minutės baigėsi, tai tuo ir baigsiu savo klausimus. Linda Makeven dabar. Ačiū komisarė, manau, kad jūs esate teisus, yra svarbu užtikrinti politikos e, nuoseklumą. 80-metyje mes norėjome taupyti energijos, po to siekime liberalizavimo ir pigios energijos ir štai ir šiandien, pavyzdžiui, šioje patalpoje veikia oro kondicionierius, tačiau jis yra visiškai nereikalingas, nes laukia yra pakankamai vėsu. Taigi tai yra tik tai rezultatas per pastrosius 25 metus priimtų neteisingų sprendimų. Jūs kalbėjote apie BŽUP reformą, bendros žemės ūkio, bendrosios žvejybos politikos, žvinkysės politikos reformą. Tikiuosi, kad per artimiausius metus e, jos bus peržiūrėtos. Jūs minėjote e, daug e, svarbių plačių sričių, tačiau konkrečių iniciatyvų neišgirdome, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti biologinę įvairovę, turint omenyje, kad biologinė įvairovė yra tokia svarbi ES, taip pat ir e, gamtos išteklių naudojimo ir tausaus naudojimo iniciatyvos, kokius konkrečius žingsnius esate numatę. Komisija taip pat yra e, parengusi keletą naujų iniciatyvų tausumos rytiečių, nežinau, ar jūs esate su jomis susipažinęs. Kris Deivis dabar. Galbūt aš galėčiau perlėsti savo žodį ponui Gebrandį. Jis galėtų užduoti rimtesnį klausimą. Ačiū komisarui už savo prioritėtų labai aišku pristatymą. Jo programa darbų yra labai ambicinga. Jūs paprašėte mūsų pagalbos, manau, kad jums jos prireiks. Mane labai nudžiugino jūsų e, pasisakymas apie bioįvairovės svarbą. Mano klausimas yra susijęs su įspūdžiais prieš dvi savaitės iš e, sitės konferencijos. Tai yra tarptautinis formas, kur mes galime daryti tarptautiniu mastu teisinę įtaką ir galutinis konferencijos rezultatas buvo baisus nes ES neturėjo jokios įtakos galutiniams konferencijos rezultatams. Daugiausiai tai buvo susijęs su mūsų e, vidaus organizacinė struktūra, valstybių narių atstovai 5-6 valandas per dieną tardavosi tarpusavyje, visiškai pamirždami, kad pasaulyje dar yra 150 kitų valstybių, kurios taip pat priima sprendimus dėl bioįvairovės klausimas, kaip jūs ketinate įspręsti šią problemą ir ES taip lietai, taip vėlai pristatydavo savo bendrąją poziciją, kad per tą laiką Japonijos žuvinkystės ministras spėdavo apsilankyti visose kitose pasaulio šalise ir patraukdavo jas į savo pusę. Ką Jūs manote apie tokią situaciją? Ar mes galėtume šią prasme užimti stipresnę, rimtesnę poziciją? Taip pat e, kitas pastebėjimas susijęs su ES diplomatiniais gebėjimais, naudojantis ne tik e, mokslinėmis išvadomis, tačiau ir kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, mūsų teikiama išorės vystimosi pagalba. Kitas klausimas. Mane, ahasi, ačiū e, komisaru už tai, kad atvyko. Savaitę prieš Velykas kartu su komisaru Tajanį jūs lankėtės Helsinkije ir paskelbėte apie būsimus tris svarbiausius tarimus e, tarp jūsų ir komisaro Tajanio dėl ryč, kurie leistų mums išeiti iš dabartinės aklavietės ryč gyvendinimo srityje. Tie signalai buvo teigiami, tačiau kaip ir visą laiką didžiausios problemos ir sunkumai slypi e, detalėse smulkmenose. Ir mūsų nuomonė tie siūlomi susitarimai ne viskai atitinka to, ko iš jūsų prašė aplinkosaugos komitetas Europos parlamentas. Pirmiausiai dėl didelę grėsmę keliančių medžiagų. Jūs paskelbėte, kad e, e, sąrašas turėtų būti papildytas 106 e, grėsmę keliančiomis medžiagomis, tai reiškia, kad iš viso bus 135 tame sąraše, tačiau 350 dar nebus įtraukta Jeigu tokia situacija tęsis, tai reikštų, kad mums dar prireiks dešimties metų arba daugiau nei dešimties metų tam, kad e, dabar žinomos grėsmę keliančios medžiagos būtų įtrauktos į atitinkamą e, sąrašą ir e, apie jų naudojimą galės gauti informaciją vartotojai. Noriu paklausti, kodėl e, viskas taip yra vilkinama. Kitas klausimas bus užduotas vėlesniu laiku. Jeigu e, galėtumėte trumpai atsakyti užduotus klausimus, būtų geriau, sako pirmininkas. Suprantu, bet trumpai e, atsakyti į tokius klausimus yra praškai neįmanoma, ponui Zeberiui vienodų sąlygų užtikrinimas vandens energetikos srityje, atsakymas yra taip, mes stengsimės dėti, kaip manoma, daugiau pastangų, kad tą užtikrintume. Jūs teisingai pastebėjote dėl komunikacijos, informavimo, apie tai diskutavome vakar. Manau, kad uh, Noriu priminti, kad kuomet aš buvau vyrdarybininkas dėl Slovenijos stojimo į Europos Sąjungą, mes paskelbėme laikrašties skelbimą e, ir e, kvietėme žmonės dalyvauti ir pasidalinti savo nuomonėmis dėl mūsų darybinių pozicijų. Ir atsiliepė e, žemės ūkio, aplinkosaugos ir nevyriausybinio organizacijų atstovai. Taigi aš manau, kad būtent tokiu būdu mes galėtume skleisti geriau informaciją Mano šalyje prezidentas ir premjeras dabar imasi veiksmų siekiant sutvarkyti nelegalius savartynus. Ir mes <clears throat> tik tai skelbdami, skleisdami informaciją galime tokias problemas išspręsti, nes jas turi spręsti žmonės gyvenantis, dirbantis vietose ir tą padaryti galima tik skleidžiant informaciją. Dėl genetiškai modifikuotų organizmų esate teisus. Daug klausimų tokio pobūdžio sulaukiu. Jūs žinote, kad buvo priimtas atitinkamas sprendimas pagal e, sutartį E, ir e, kompetencijų perdavimas buvo atliktas komisijos viduje. E, taip pat perėjo ir atitinkami anksčiau ties šiais klausimais dirbę specialistai į kitas tarnybas, tačiau mes iš naujo aptarėme šios klausimus, žinome, kad privalome atsakyti į mums užduodamus klausimus susijusius su e, genetiškai modifikuotais organizmais ir aplinkosaugai. Jūs puikiai žinote, kad aš aktyviai dalyvauju energetikos ir e, e, GMO diskusijoje komisijos viduje. Taigi mums reikia papildomų specialistų, kurie galėtų šį klausimą, šią sritį stebėti ir įnešti savo indėlį. Mes tą ir darysime poniai Lindai McEvan. Sakydamas jo klaus, jos klausimą noriu konkrečiai pasakyti, kad geriausia būtų perskaityti mano kalbą, susipažinti su ją dėl BŽUP reformos ir e, aš pristačiau ne komisijos poziciją, tačiau suderinau savo pasakymą su e, savo kolega komisijoje Čiološu Jis taip pat pasisako ir pritarė tokiam logiškam mąstymui ir logika čia yra labai paprasta. Jeigu mes turime uh, ūkininkus, kurie dirba žemę. Jeigu atimtume e, miestų teritoriją, tai likusi dalį 50 procentų sudarytų miškai, kitas 50 procentų dirbama žemė ir ją ja, dirba žmonės ir turi gauti atitinkamą atlygį už savo darbą, tačiau jeigu mes iš tikrųjų rūpinamės vandeniu, dirbožėmiu ir bio įvairovę, tuomet e, tie ūkininkai dirbantys žemę turi atlikti tam e, tikrus visai visuomeniai būtinus darbus ir už tos darbus būtina jiems atlyginti. Kita vertus, mes girdime opozicijos balsus, kurie tam priešinasi, tačiau jeigu mes suderintume abu šios aspektus, abi skirtingas pozicijas, mes atneštume daug naudos e, Europos žemės ūkio politikos ateičiai ir e, galėtume pasiekti konkrečių apčiuopiamų rezultatų. Palaukite, kol pristatysime bio įvairovės strategiją. Tai bus vienas iš sudėtingiausių šiais metais rengiamų dokumentų. Ir mes stengsimės e, pasiūlyti labai konkrečių e, sprendimų, siekdami sustiprinti savo pozicijas dėl bioįvairovės apsaugos tarptautiniu mastu. Taip pat neseniai kitą kalbą pasakiau, kurią galite rasti mano internetinėje svetainėje dėl bio įvairovės, tačiau norėčiau gauti šiek tiek daugiau informacijos prieš e, imdamasis kitų konkrečių veiksmų dėl e, vidaus e, patalpų oro kokybės, e, tai 2011-aisiais manau, kad išanalizavę atitinkamą informaciją pateiksime konkrečių sprendimų. Ponui Gerbrandė noriu pasakyti, kad jūs esate teisus, išsakydamas savo mintis, nes dabartinė situacija leidžia mus geriausiai pasimokyti, kaip reikia nesielgti tam, kad uh, galėtume įgyvendinti Lisabono strategiją. Pirmiausia, ES nėra sitės konvencijos narė. Balsuojama yra slaptai ir nežinome, kiek valstybių narių balsuoja, tačiau tikimės, kad balsuoja jos taip, kaip yra susitarėme, tačiau mes e, tikimės ir siekime, kad situacija pasikeistų ir galėtume tenai kalbėti vienu balsu. Antras aspektas, mes praradome laiko tam, kad e, galėtume vykdyti savo viduje atitinkamus diplomatinius veiksmus. Komisija e, jau per ankstesnę kadenciją pateikė atitinkamus pasiūlymus ir su ponė Damienakė mes per vieną dieną sugebėjome susitarti dėl tam tikrų klausimų, nes norėjome dėl jų susitarti. Tačiau po to įvyko mm, trys nuolatinių atstovų komiteto susitikimai prieš priimant galutinį sprendimą taryboje ir e, viskas užtruko labai daug laiko. Mes buvome patenkinti, kad sugebėjome sutarti tarpusavėje, tuo tarpu per tą laiką mūsų pozicijoms besipriešinančios valstybės, tokios kaip Japonija, vykdė aktyvę lobistinę veiklą kitose pasaulio valstybėse ir tokiu būdu mes tęsti savo veiksmų negalime. Taip pat yra dar kitų gerų pasiūlymų iš valstybių narių, tiksliau buvo, tačiau mes negalėjome joms pritarti, kadangi neturėjome atitinkamų įgaliojimų, nors mielai būtume norėję tą padaryti. Taip, taigi įgaliojimų apreiptis yra trečias labai svarbus dalykas. Mes pasimokėme šios konferencijos kad taip dirbti ir veikti negalime. Mes džiaugiamės namie pasiektais gerais sustarimas, tačiau tarptautiniu lygmeniu mes nesugebėjome jų priimti ir nepasiekėme nieko. Taigi, išorės priemonių derinimas yra labai svarbus, čia su jumis sutinku, siekiant užtikrinti mūsų diplomatinių veiksmų e, efektyvumą, tačiau atsakomybė dėl tokių prastų rezultatų tenka taip pat ir aikėt, tai ir žvėjų bendruomeniai e, tenka, aš su savo kolega komisijoje apie tai kalbėjau, tačiau ponas Damienakis su, supranta labai puikiai problemos rimtumą. Pabaigai apie ryčių. Jūs būtų galima pasakyti labai paprastai, ar mes esame patenkinti ar nepatenkinti tuo, kaip yra REACH reglamentas įgyvendinimas, tačiau praėjo trys metai ir mes niekur nepajudėjome nei viena kryptimi ir e, tokia situacija mane iš tikrųjų netenkina, aš noriu, kad situacija keistusi. Asmeniškai manau, kad tie susitarimai, kuriuos esame pasirengę e, pasirašyti, priimti su vicepirmininku Tajani yra labai naudingi aplinkai. Jie padės visiems geriau suprasti ryčių svarbą. Nuo 2010 metų nebus taikomos jokios išimtis, tai yra pirmas svarbus susitarimas. Antras susitarimas dėl priedų buvo susitarta, kad visa turima informacija dėl identifikavimo e, kenksmingų ir e, žalingų medžiagų bus e, remiamasi naujais reikalavimais pramonės įmonėms, numatant joms atitinkamą perėmę laikotarpį pasiruošti. Keturioliktasis priedas bus pakeistas pasitelkus komitologijos procedūrą ir ta procedūra jau pradėta komisijoje. Tai reiškia, kad šiuo atveju mes pradėjome veikti nedelsiant, turint omenyje, kad 2,5 metų nieko nebuvo daroma dėl e, medžiagų sąrašo išplėtimo, e, galbūt e, jų yra daugiau nei 500 arba 1000, aš sutinku su jūsų nuomonė, tačiau šiuo metu nėra aiškaus susitarimo, kiek tokių medžiagų yra. Iš tikrųjų, skaičius yra žymiai didesnis nei tame sąraše esančios medžiagos. Iki šios dienos turėjome 29 tokias medžiagas tame sąraše ir per me, kiekvienais metais sąrašas yra papildomas 33 medžiagomis. Čia žvelgiant į mūsų diskusiją su ECA, tai yra didžiausi ECOS pajėgumai. Galbūt būtų galima įdarbinti toje agentūroje daugiau žmonių, tačiau turint omenyje, kad 2007 metais įkurta nauja agentūra. E, negali pradėti 100 procentų veikti e, nuo savo įsteigimo dienos. Taigi agentūrai įsivažiuoti reikia 3-4 metų. Šiuo metu agentūra turi 320 darbuotojų ir greitai skaičius padidės išauks iki 400. Aš norėčiau, kad procesai judėtų greičiau ir aš norėčiau, kad gairės būtų priimtos, patvirtintos po to, kai sąrašas e, pailgės iki 135 medžiagų pakaitalų. E, plano mes sutarėme, kad šis planas naudingas tiek užtikrinant adekvačią kontrolę, tiek socialinę ekonomiką, tačiau dabartiniai teisės aktų nuostatai neužtikrina tokios galimybės visiškai. Viena galimybė buvo palaukti dar vienerius metus, siekiant užsitikrinti labai vienreikšmišką teisinę interpretaciją. Kita galimybė iš karto pradėti teisės akto įgyvendinimą. E, Tuo tarpu mm, e, socioekonominėje srityje mes pakaitalus nusprendėme mm, neįvardinti tiesiogiai teisės aktuose. Ir mm, e, lydimajame dokumente komisijos oficialiame, oficialiame biuletenyje mes atitinkamą informaciją išspausdiname, ji dabar bus išversta į oficialias ES kalbas tam, kad e, mažos vienintikės įmonės bei nevyriausybinės organizacijos galėtų perskaityti visą informaciją savo gimtosiamis kalbomis. Ačiū už tai, kad leidote kalbėti man šiek tiek ilgiau. Su delegacija rytoj po ryt lankysis Helsinkėje ir galės susipažinti su agentūros darbu. Dabar e, pasisakys Anders Perelo. Dėkuoju, ponė komisarą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti miškus. Na ir dėl miškų yra numatyti veiksmų planai, taip pat ir žalioji knyga, tačiau manau, kad negalime savo leisti formuluoti 27 skirtingas miškų tvarkymo politikas arba galbūt netgi tik dvi. Irgi būtų per daug vakarams ir e, šiauriai ir pietams. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija, ketina, ar komisija ketina. Uh, e, siekti integruotos Europinės miškų politikos. Tai yra žvelgti į miškus Europoje kaip į vienetą, nepriklausomai nuo regioninių skirtumų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisarė, už sutiktą informaciją. Tikrai labai sutinku su jumis apie tai, kad reikia platesnio, didesnio masto strategijos. Tiek, e, tiek jūs kalbėjote apie tai, kad reikia pakeisti paradigmą, tačiau tai yra labai nutolę nuo to, ką sakė Šumanas, kad reikia žengti mažai žingsneliais. Taigi norėčiau sužinoti, e, Ką ketina komisija padaryti, kad galėtume šią linkmę žengti didelį žingsnį, ypač koks galėtų būti bendradarbiavimas tarp jų ir komisaro Petingerio. Europos Sąjunga yra nusistačiusi labai ambicingus tikslus dėl CO2 išmetimo mažinimo. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia statyti naujas jėgainės, kurios naudotų alternatyvų kūrą. Jūs kalbėjote ir apie būtinybę kurti naujus produktus. Taigi, lyginant su ankstesniu komisaru, dabar aš kreipiuosi jūs kaip buvusi už mokslo klausimus atsakinga komisara. Ką jūs galvojate apie naujus produktus? Nes reik, juk reikia naujų vizijų tam, kad elektros energijos srityje galėtume žengti didelį žingsnį. Ir galbūt, galbūt tas naujas planamas institutas iš tikrųjų leistų e, sukurti naujų produktų energetikos srityje. Krisas Davidas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tik du dalykai. Na, atrodo, negavau E, klausimo dėl e, atliekų deginimo direktyvos. Taigi, mm, tiesą sakant, dabar atrodo, E, atliekų deginimo e, įrenginiuose yra gerokai sumažintas du ir kitų nuodingų du išmetimas. Taigi atrodo, ši direktyva tikrai davė rezultatų. Dabar norėčiau sugrįžti prie ryč, nes apie tai kalbė, bus kalbama ir Helsinkė. Na, taip, yra tvirtinami veiksmų planai, tačiau nelabai aišku, kokie rezultatai, kur jie matosi ir kokie yra prioritetai. Tai galbūt čia gal, šį klausimą būtų spręsti su cheminių medžiagų e, agentūra. Na, mes nuolat skaitame apie, mes skaitame apie įvairių medžiagų uždraudimą spaudoje, bet man rodos e, ryč pagrindinė mintis e, buvo bandymas logiškai spręsti šiuos klausimus, atsisakant didel, plataus masų draudimo vienoje ar kitoje šalyje ir nekoordinuojant jų. Taigi, kaip jūs į tai žiūrite? Janušas Orderis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė. Na, visai, ką tik jūs sakėte, kad mums reikalinga švari pramonė ir mums nereikia pramonės valymo. Aš sutinku su jumis. Klausimo su jumis metu buvo užduotas klausimas, kurį dabar norėčiau priminti. E, Kalnakasybos technologija, pagal kurią yra naudojami cenidai. Kolega Trinopulos ir aš pats suformalavome jums žodinį klausimą, tačiau jūsų atsakymas buvo labai formalus. Ne tik mes, bet ir kitos frakcijos, pažiūrėjau, liberalai, socialistų frakcija ir, ir EPP frakcija yra labai susidomėjusi šią temą. Na, jūs šią temą jau lėtėte per praeisę kandenciją ir dabar ir vėl prie jūsų grįžtama, taigi norėčiau paklausti. Štai ko, Strasbūrė po dviejų savaičių šis klausimas bus aptariamas, įvyks diskusija. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs pritarėte tam, kad reikia uždrausti kalnakasybos pramonėje naudoti cionidus? Na taip, mums reikalinga proto revoliucija. Bent jau aš taip manau. Taigi, dabar norėčiau paraginti tiek jūs ir jūsų kolegas nebesiūsti mums tiesiog formalių atsakymų mūsų klausimus. Ir tikrai raginčiau vykdyti tą proto revoliuciją ir vadovauti sveikų protų. Ir Dėkuoju, ponė komisarė, tikrai labai malonu, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį ir kalbė apie tai, kad reikia e, veiksmingai naudoti išteklius. Mes dažnai kalbame apie klimato kaitą. Na ir aišku, po to, kai Kopenhagos susitikimas žlugo, mes ieškome naujų paspostumių. Na, bet galbūt reikėtų kalbėti dažniau apie kovą su pasauliniu miškų kirtimu, nes tokiu būdu yra 20 procentų dadidamas CO2 išmetimas. Ir ypač reikėtų padėti besivystančiam šalims kovoti su miškų kirtimu. Ir pavyzdžiui, bet tačiau ES nėra uždrausta įvežti nelegaliai kirstą medieną. Taigi, kaip jūs įsivaizduojate, E, jūs kalbate apie tai, kad reikia mažinti Europos rinką patenkančios nelegaliai kirstos medienos kiekį, tačiau nekalbate apie apskritai draudimą. Ir jeigu tokių draudimų nebus, tai ta mediena toliau bus parduodama ir niekas tam ne, tiesą sakant, ne viena šalis netliko atitinkamo vertinimo ir todėl atitinkamas apribojimus bus sudėtinga įgyvendinti. Bet tiesą sakant, dabar norėčiau paklausyti jūsų štai ko. Ar draudimo kaštai ir sąnaudos tokie dideli, kad mes e, ketiname patvirtinti medieną reglamentuojantį teisės aktą, kuriame tiek daug spragų. Karlas Hansis Florencas. Pone komisarė, sveiki atvykę pas mus. Na, jūs jau buvote čia, čia labai išgirtas, čia galiu tik tai pritarti. Tačiau man, e, man nuolat kelia susirūpinimą mūsų bendrai patvirtinti Europos teisės aktų gyvenimas. Jūs kalbėjote apie tai, kad ketinate imtis griežtesnių žingsnių. Ką tai reiškia konkrečiai? Gal galėtumėte pa paaiškinti? Na, ką mes gero be patvirtintume, jeigu tai nebus įgyvenime, nieko nebus. Pavyzdžiui, geras pavyzdys. Yra gerų tokių pavyzdžių, kai mes patvirtinome gerus teisės aktus, tačiau jie nebuvo gyvendinti. Ir čia metu akmenį ne vien tik tais į naujų valstybių narių daržą, bet ypač iš senųjų, ponia Grostet. Deja, Kopenhagos konferencijos nevainikavo sėkmė. Jūs nesate klimato kaitos komisaras, tačiau vis dėlto turite atsakymų. Na ir po Kopenhagos nesėkmės vis dėlto galima būtų uh, sugalvoti uh, kažkokį mechanizmas, kuris leistų mažinti CO2 išmetimą. Ir pavyzdžiui, JAV buvo primtas e, pramonės politikos sprendimas, pavyzdžiui, skirti daugiau dėmesio naujovėms. Taigi norėčiau sužinoti, kaip ponas Baroso galvoja apie Kopenhagos rezultatus. Taip pat norėčiau paklausti ir jūsų, ką jūs manate apie tokį mechanizmą, uh, E, kuris leistų paskaičiuoti CO2 surinkimą mažinimo, o taip pat investicijas į žaliasis technologijas, nes tai leistų mums pasivyti JAV. Nes dabar tenka konstatuoti, kad kad azijatai dabar labai aktyvus, o mes nieko Europoje nedarome. Na, mes kalbame apie klimato kaitą, tačiau kita vertus, mums ES iš tikrųjų reikalinga pramonės politika. Kristina Geteris, dėkuoju už daugybę klausimų. Man tikrai labai patiko jūsų pasisakymai ir vis dėlto esu labai susirūpinusi užimtumu ir ekonomika. Už Taigi turiu du klausimus. Pirmiausia, norėčiau paklausyti štai ko. Na, mane tikrai labai domina biovairovė, tačiau labai verčia susirūpinti tai, kad, kad nekalbame atvirai apie tai. Taigi norėčiau sužinoti apie koks jūsų yra požiūris, nes biovairovė yra susijusi su vandenų tvarkymu ir e, žemės ūkiu. Žinome, kad ten, kur yra intensyvi žem, intensyviai plėtojama žemės ūkis, nukenčia bioįvairovė, nes, ne, nes nebelieka maisto plaukščiams ar, ar kitiems gyvūnams, jų vairovė e, išnyksta. Taigi norėčiau sužinoti, kaip jūs žiūrite šią problemą. Antras dalykas. Man visuomet atrodė, kad e, direk, e, kad kai poveikio aplinkai direktyvoje net nepakankamai atsižvelgiama į istorinį paveldą, na, jis kaip ir minimas tenais, tačiau nelabai aišku, e, kaip įgyvendintas nuostatas, nes už direktyvos įgyvenimą atsakingi biologijoje, o ne kultūros rytyje dirbantys žmonės. Manau, kad reikia atsižvelgti į istorinio paveldo koncepciją. Vakar mes kalbėjome apie elektroninės ir elektroninių ir elektrinių prietaisų atliekų tvarkymą, tačiau nekalbam apie elektroninį paveldą, nes dažnai um, tai yra susijęs su uh, um, pastatautų atnaujimu ir beje uždaroma daug muziejų. Dėkoju pirmininkė, ačiū komisij, e, komisijos nariu už tai, kad numa, nurodė, ką darys artimiausiams metams. Jūs kalbėjote apie išteklių efektyvumą. Iš tiesų svarbus klausimas, labai svarbu praplėsti programą, nes e, kai kalbame apie komisijos planus, tai iš tiesų nukrypstama tik tai apie pokalbį apie energiją. Ir dėl tos priežasties iš tiesų mes norėtumėm, kad būtų praplėsta e, darbo atvarkė, kad būtų kalbama apie e, žemės naudojimą, apie metalo naudojimą ir taip toliau. Tačiau ką tai reiškia? Nes jeigu mes atsiesime e, išteklių naudojimą, vis dėlto žemės ir vandens naudojimas liks intensyvus. Dėl tos priežasties reikėtų pagalvoti apie konkrečius planus, mažinant šių išteklių mažinimą. Toliau kalbant apie šį efektyvumą, iš tiesų reikia bendradarbiauti su įvairiais komisarais e, komisijoje ir iš tiesų tai bus sudėtingas užduot e, klausimas. Ir Europos parlamentas parems jūs šiame darbe, nes tai nebus lengva norėčiau užduoti konkretų klausimą. Šiuo metu mes dabar kalbame apie bioenergijos naudojimo tvarumą. Tad kaip konkrečiai vyksta tas bendradarbiavimas, kad e, mūsų bioenergetikos politika bus tvari ir kaip bus bendradarbiavimo šiuo klausimu su kitais kolegomis, siekiant užtikrinti, kad mūsų e, šiuo klausimu politika būtų tvari. Ačiū. Ačiū. E, Katrin van Ben. Dėkuoju, pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasakyti štai ką, kad pritarėme tam, kad reikia veiksmingai naudoti mūsų išteklius ir norėčiau pakalbėti šiuo atveju apie bioatliekas. Deja, esu nusivylusi dėl tos priežasties, kad jūs nepateikėte aiškios pozicijos dėl biodegalų. Nėra aiškios pozicijos pasiustos išorės pasaulį. Ir Europos parlamentui šis klausimas yra labai svarbus. Ir dabartinis uh, pirmininkančių šalių pirm, e, trejetas kalba apie direktyvą e, bio atliekų atžvilgių. Tačiau yra tam tikrų subjektų, kurie tam nepritaria. Pavyzdžiui, e, komisijos e, generalinis e, sekretorius teigia, kad nereikia tokios direktyvos, nes jau yra teisės aktų, kurie galėtų būti taikomi ir biotliekoms. Tačiau mano manimu tokių teisės aktų nepakaks. Ir dėl tos priežasties jūs turite suprasti, kad bio atliekos turi labai didžiulį potencialą, jos galėtų būti kelis kartus panaudojamos ir dėl tos priežasties, mano manimu, mes pasisakytumėm už tai, kad būtų parengtas atskiras teisėkuros e, projektas, e, skirtas tik tai bio atliekoms. Nes, pavyzdžiui, bio atliekos gali būti renkamos atskirais kanalais, neįprastos atliekos. Tad norėčiau aiškiai užduoti Jums klausimą, ar už tai, ar pasisakote už tai, kad būtų patvirtintas atskiras teisės aktas bio atliekoms E, atliekoms. Pirmininkas. Na, dabar jūs galite sakyti į klausimus. Prašome. Labai svarbu, kad mūsų kolegos e, galėtų užduoti klausimus. Aš žinau, kad jūs e, baninatės, kad tų klausimų yra per daug, tačiau dar vieną sutiksime kolegai pasakyti žodį. Ponas Tremopolis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti keletą klausimų komisarui. Visų pirma, klausimas dėl triukšmo. 2002 metais buvo patvirtinta direktyva ir valstybės narės turėtų sudaryti tam tikrus triukšmo planus, kad kiekvienais metais bus ir komisija kiekvienais kas penkis metus pateiks e, ataskaitą, kaip valstybės narės įgyvenina triukšmo direktyvą, kaip yra sudaromi triukšmo planai ir taip toliau. Taigi tai turėjo būti padaryta iki 2009 metų, komisija turėjo tarybai ir komisijai parengti ataskaitą dėl to, kaip yra įgyvendinta 2002 metų direktyva ir taip pat turėjo pateikti įvertinimą, kas turėtų būti atliekama E, ateityje triukšmo atžvilgių, tai yra turėjo būti pasiūlyta strategija. Dabar taryba, lau, tarybos ataskaitos laukiame gegužės mėnesį. Norėčiau, kad a, e, jūs patikintumėt, ar iš tiesų ketinate pateikti pasiūlymą dėl direktyvos pežiūros, numatant tam tikrus e, minimalius reikalavimus. E, dėl triukšmo. Ar komisija ketina peržiūrėti kažkokias e, priemonės skirtas kovai su e, triukš, triukšmą keliančiais sektoriais, pavyzdžiui, e, oro aviacijos sektorius, statybos sektorius. Toliau 8 kovo išgirdome, kad bus numatyti tam tikri oro kokybės reikalavimai. Ir sausio 30 dieną jūs pareiškite, kad bus peržiūrta direktyva. Bus peržiūrėti, peržiūrėtos nacionalinės maksimalios e, emisijos. Žinome, kad kyla bendra problema su visomis valstybėmis narėmis, tad norėtumėm sužinoti, kiek pasistumėta šių darbų atžvilgių. Tad norėčiau užduoti klausimą. Kodėl jūs viso to neįtraukite į savo veiksmų planą? Prašau. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė. Man uh, rūpi klausimas susijęs su programa Natūra 2000, apie kurią tik užsiminėte. Būtinas, būtina prielada E, Natūra 2000 gyveninti yra e, subalansuotas vystimasis tiek aplinkos, saugo, tiek, aplinkos tiek visuomenės. Natūra 2000 labai svarbi naujoms valstybėms ir ji labai apsunkino regionų ekonominį vystimasi būtent naujose valstybėse, dėl to kyla labai daug problemų, nes ten reikia plėtoti infrastruktūrą, tiesti kelius, nuotekas statyti. Noriu du klausimus užduoti šiame kontekste. Kokie jūsų prioritetiniai tikslai e, tvarkant e, Natūra 2000 ir kaip turėtų uh, atrodyti finansiniai aspektai įgyveninant šią programą. Ačiū. You, Marit McInnes. Thank you, Chair, and thank you to the Commissioner for uh, a very... Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui už pranešimą. Man atrodo, reikėtų pakalbėti apie kainodarą, produktų kainodarą, kad uh, kainos iš tiesų tiksliai atspindėtų produkto kaštus. Tad norėčiau užduoti klausimą, kaip jūs visą tai ketinate spręsti, nes, pavyzdžiui, už, dėl žemės ūkio yra nuspręsta, kad e, rinka neveikia ir dėl to reikia taikyti subsidijas. Tačiau ar jūs nemanote, kad iš tiesų e, turėtų turėti sukurta sistema, kur rinka būtent atspindėtų tikrus e, produkto gaminimo kaštus. Tad e, aš būtent norėčiau sužinoti taip pat jūsų komentarus dėl REACH. Jūs pareiškite, kad dabar jau aplinkosaugos agentūra veikia, tačiau mm, manau, kad iš tiesų reikėtų pripažinti tai, kad ES ėmėsi e, revoliucinių e, žingsnių dėl cheminių medžiagų ir visas pasaulis mus žvelgia ir ketina žengti tuo pačiu keliu kaip mes ir džiugiuosi, kad galime kažko kitus išmokyti. Ačiū. Ačiū, ponas Jurgensen. Ačiū. Ačiū komisarui už puikią prezentaciją, taip pat detalius atsakymus. Mano klausimas yra susijęs su vandenų pagrindų direktyva. Jūs pareiškite, kad norite užtikrinti vienodas sąlygas visiems o man kyla abejonių dėl mažesnio radiklio kuris gali būti nepakankamai ambicingas. Pavyzdžiui, mano gimtoje šalyje politikai diskutuoja dėl to, ar iš tiesų reikėtų laikytis tų e, terminų. Kai kurie politikai teigia, kad e, kitos valstybės narės nesilaiko terminų, kodėl mes turėtumėm tai daryti, tačiau nemanau, kad tai yra tinkamas kelias. Dabar norėčiau pristatyti, norėčiau e, užduoti Jums klausimą apie ateitį. Ar Jūs manote, kad yra vis dar galimybė pasiekti tų 2015 metų tikslų, kai mes galėsime pasakyti, kad vandens kokybė ES yra E, mums priimtino lygio. Ačiū. Thank you, Krista Klas. Ačiū, panas. Pone Kras. Dėkuoju, pone pirmininkė, jūs kalbėjote apie tvarumą ir jos svarbą, kalbėjote, kad tai yra tikrai visapinimti užduotis. Ir tai minėjo ir kiti. Dabar mes kalbame apie biocidų direktyvą, jūs atkreipėte dėmesį ir į ją. Na ir atrodo, dabar pirmas iki Europoje bus taikoma e, e, leidimų išdavimo procedūra biocidams, tačiau vis dėlto atrodo bus numatyta ir išimčių. Iš ir po to bus sudaromas ir pakaitalų sąrašas. Tačiau jeigu norime už, išlaikyti sveikatą, tai mums vis dėlto reikalingi bus šie ir produktai. Taigi noriu paklausti, kaip jūs išlaikysite pramonės interesą gaminti tokius produktus, juk mes norime nepamesti iš akių ir hygienos. Mm, tikrai sveikata mums svarbi. Kitas dalykas yra sąnaudų katalogas. Sąnaudos yra numatytos labai didelės, taigi gal komisija galėtų peržiūrėti šias sąnaudas. Ir Ešė, ką mes nekartą aptarėme ir atrodo ir dėl biocidų Ešė gaus kompetencijų, taigi aš manyčiau, kad Ešė reikėtų suteikti pakankamai išteklių uh, tam, kad jį galėtų tinkamai spręsti su biocitais susijusius klausimus. Svitojo podį. Dėkuoju, pane Klas, Viktorija Prodi. Grazie, prezidente, grazie, komisario. Eh, mm, ho apprezzato moltissimo. Ačiū pirmininkė, iš tiesų man labai patiko jūsų pasisakymas, būtent eh, tai, kad jūs eh, pabrėžėte išteklių naudojimo efektyvumą. Tai turėtų būti akcentuojama atsižvelgianti tai, kad e, gamtiniai ištekliai yra riboti. Ribotos yra ir žemės galimės, e, galimybės e, metabolizuoti mūsų atliekas. Taigi yra du dalykai, pagrindiniai dalykai, kurių atžvilgių turėtų keistis mūsų visuomenė. Tai yra, mes turėtumėm atsižvelgti tai, kad į šiuos du apribojimus, kurie turėtų priversti mūsų visuomenę keistis, būtent šie du dalykai. Taigi tai ne tik tai aplinkosauginis dalykas, tačiau tai yra politinės diskusijos, kurios galėtų prasidėti mūsų komitete Toliau dar yra kitų klausimų, kurie konkretus ir kurie yra susijęs su e, žemės apsaugojimu. Norėčiau, kad e, būtų e, iš naujo pradėtas analizuoti šis klausimas ir kad būtų sistemiškai pažvelgta į tai, kaip e, keičiasi klimatas. Dėl tos priežasties, kad e, viskas turėtų būti suimta į vieną vietą Tai yra, turėtų būti e, atsižvelgta į tą bendrą naudą, kurią e, turėtų suteikti tas bendras valdymas. Tad iš tiesų pasinaudosiu jūsų e, pasisakymu tuo, kad jūsų duris visą laiką bus atviros ir aš esu pasirengęs diskutuoti. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, platus klausimų spektras. Atrodo, dar yra norinčių pasisakyti. Atsiprašau. Teodoras Kalakakis, prašau. Thank you, uh, komis... ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už jūsų įdomią prezentaciją, pasisakymą. Daug kalbėjote apie tausų išteklių naudojimą, tačiau egzistuoja mūsų teisėkuroje dar vienas paprastesnis principas, kuris skamba teršėjas moka. 2010 metais baigs galioti reglamentas, kuriuo ES yra mokamos subsidijos anglės gavybai. O mes šiuo atveju taikome principą e, teršėjui mokama, o ne teršėjas moka. Ar jūs tęsite tą politiką, subsidia, iškastinio kūro gavybos subsidijavimo politiką? Kitas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Strela. E, ačiū komisarui už jo pasisakymą. E strategija iki 2020 metų, mano nuomonė, yra labai svarbi, tačiau e, aplinkosaugos srityje tikslai nėra pakankamai ambicingi tam, kad Europa pakeistų savo ekonomikos augimo kryptį, ši strategija privalėjo būti ambicingesnė. Kalbant apie nepriklausomybę energetikos srityje, privalome užtikrinti didesnį saugumą Reikia todėl tvarios energetikos politikos, ypatingai e, teikiant paramą atsinaunantiems energijos šaltinius. Kalbėjote apie energijos trūkumą, tai yra svarbi energetikos politikos sudėtinė dalis. Tačiau noriu jūsų paklausti, kokiu konkrečiu priemonių jūs artimiausių laikų imsitės ir siūlysite tam, kad tam, kad geriau uh, naudotumėte atsinaujinančius energijos šaltinius ir padidintume ES nepriklausomybę nuo trečiųjų šalių energijos tiekėjų. Boguslavas Sonikas dabar. Hello. Morning. You, you don't want. That's nice. Jūs nenorite pasakyti, tai taip pat yra puiku, Korin Lepaš, todėl steikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Komisarė. Dirbožėmio direktyva praktiškai yra pamiršta. Noriu apie tai pasakyti. Mhm. Aš dirbu tarp sektorinėje grupėje, kuri atsakinga už pakrančių regionus, už žankystės politiką. Noriu paklausti, kaip jūs ketinate koordinuoti e, šių sričių poreikius su jūsų kūruojama e, sritimi, e, sritimi, tai yra integruotų pakrančių teritorijų strategija. Ponas Panajotovas. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš e, mane tikrai sužavėjo jūsų ambicijos ir taip pat pakankamai realistiniai jos įgyvendinimo keliai. Tikimės, kad tai atves Europą į ekologiškesnę ateitį. Visi e, šioje patalpoje jūs palaiko nes Europoje yra specialistų, kurie žino, kaip įgyveninti konkrečius projektus. Noriu paklausti dėl kainų. Šis klausimas yra labai svarbus dėl to, kad e, kainos vaidina svarbu vaidmenį. E, kalnakasybos srityje jūs turėsite pademonstruoti naujas alternatyvas ir metodus. Noriu paklausti, kaip mums atsikratyti cianidų. Ačiū pirmininkė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 Anja Weisgerber paskutinė kalbėtoja, nenori, atsisako žodžio. Man buvo labai svarbu leisti visiems kolegoms pasisakyti. Tačiau atsakymus galima gauti taip pat ir raštu. Todėl Komisarė, prašau, e, jums dabar, prašau jūsų per dešimt minučių atsakyti į jūsų nuomonės svarbiausius klausimus. Žinau, kad atsakymai nebus išsamus, tačiau aš e, su susižavėjimu žvelgiu dabar į tą jūsų dokumentą, kurį rengiate ir įvairias spalvas, taigi manau, kad bus taip pat ir pakankamai detaliaus informacijos iš jūsų lūpų. Aš praktiškai prisirinkau penkis puslapius neatsakytų klausimų. Tai pabandysiu dabar greitai į svarbiausius atsakyti dėl miškų apsaugos ir informacijos žalioji knyga bus labai svarbus dokumentas, reikia tačiau atsižvelgti ir į vieną dalyką, kurį greitai išmokau. Aš suprantu, kad miškus saugoti reikia europinių lygmenių, tačiau atskiros valstybės narės taip pat siekia išlaikyti ir subsidarumo, subsidarumo principo taikymą, mes negalima to ignoruoti, tačiau e, sprendimus vis tik tai reikia priimti taip pat ir europinių lygmenių. Dėl bendradarbiavimo e, Aloiza uždavė klausimą dėl bendradarbiavimo su ponu Oettingeriu. Mes neturime jokių problemų bendradarbiaudami, galime susėsti prie vieno stalo. Mūsų abiejų požiūris yra atviras ir bendradarbiauti su komisaru, kuris atsakingas už energetiką, yra paprasčiausiai būtina. Taip pat e, aptariant e, energetinę įvairovę ir nacionalinius požiūrius, tai už šios šie dalykai, šie klausimai yra valstybių narių kompetencijų, kadangi egzistuojančios energetinės struktūros valstybės narėse yra labai skirtingos ir negalime smarkiai kištis jų vykdomą politiką. Mes tačiau bandome pasinaudoti visomis, visomis potencialiomis galimybėmis, e, rengdami, e, rengdamiesi kitokioms energetinėms galimybėms ateityje žinau, kas slepiasi už jūsų klausimo ir aš e, užėmiau labai aiškę poziciją mūsų šalyje diskutuodama šiais klausimais. Kiekviena valstybė priimdama savo sprendimus dėl ateities energetinės įvairovės turi atsižvelgti ir į ES įsipareigomus tarptautiniu lygmeniu, nes sprendimai, kurie yra susiję su anglimi E, kūrenamomis jėgainėmis turi atsižvelgti ne tik iki, į strategiją iki 20-ųjų, tačiau taip pat ir į strategiją iki 50-ųjų metų. Dabar mes kalbame apie CO2 sumažinimą iki 20-ųjų metų 20 procentų, tačiau turime omenyje, kad iki 50-ųjų reikės sumažinti CO2 išmetalų kiekį 80 procentų. Taigi, priimant dabar sprendimus, reikia į šios aspektus atsižvelgti. Panas Deivis kalbėjo apie atliekų deginimą ir e, apie e, kenksmingų medžiagų sąrašą. Galbūt jums būtų pravartu sužinoti, kad komisija dabar užsakė atitinkamą mokslinę studiją, kuri, kurios išvados bus pristatytos 2011 metų viduryje prieš apsispręsdama dėl tolesnių veiksmų gyvenant REACH reglamentą. Ponas Rederis pratėsi e, pono Panajotovo klausimą dėl cionidų. Negaliu jums dabar politiškai įsipareigoti šią srityje priimti konkrečius sprendimus ir veiksmus, tačiau uh, mes stengsimės, kaip manoma, griežčiau, griežtesniais kriterijais vadovaudamėsi peržiūrėti dabartinę situaciją susijusią su cionidais, siekdami kaip įmanoma aiškesnės, vienareikšmeškesnės pozicijos, kurios šiuo metu neturime, tačiau mes judame tą kryptimį. Pasaulinis miškų nykimas dėl tinkamo deramo įvertinimo apdairumo principo taikymo. arba dėl nelegaliai kirstos medienos importo draudimo, kodėl mūsų nuomonė būtų sudėtinga užtikrinti e, nelegalios medienos importą į ES. Tai nieko bendro neturi su mūsų ambicijomis. Mes manome, kad tas due diligence principas, tai yra e, apdairumo principas yra žymiai e, geresnis arba deramo visapuško patikrinimo, nes tai sumažintų ūkio subjektams administracinės išlaidas e, ir išlaidas baudžiamajam persekiojimui nes užtikrinti, kad atitinkami principai būtų laikomasi jų trečiose valstybėse, to yra praktiškai neįmanoma. Taip pat būtų neįmanoma teisiškai e, imtis veiksmų prieš už ES ribų padarytus nusižengimus arba jas, juos įvykdžiusias įmonės. Komet mes vykdėme poveikio įvertinimą ir stengiamės pasirinkti vieną iš dviejų būdų ar draudimą ar e, visapusiškos e, patikros principą. Mes įsitikinome, kad e, draudimais užkirsti kelią nelegalios medienos importui būtų buvę neįmanoma. Pono Florenso klausimas dėl. E, e, atitinkamų teisės aktų įgyvendinimo. Negaliu Jums dabar e, suteikti, pateikti detalių, tačiau mes, e, mano tarnybos aktyviai stebi situaciją. Pone Grostet, dėl Kopenhagos vienas dalykas, kuris mano nuomonė yra labai svarbus, yra tas, kad e, Savame suprantama visiems aišku, kad Kopenhagos viršūnių sustikimas buvo žlugęs.